Can we, can we... Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mielos kolegės ir kolegos. Sveiki susirinkę į bendrą kont ir libe komitetų posėdį, dalyvaujant mūsų Europos komisijos nariui šiemetai. metai. Šiandienos tema skirta direktyvai dėl baudžiamosios teisės priemonės e, kovai su sąjungos finansiniams interesams kenkiančių sukčiavimu. Vadinamoji PIF direktyva yra labai svarbi, svarbi todėl, kad šiandien ir rytoj, kaip tik biudžeto komiteto posėdės, svarstysime sukčiavimo atvejus, arba kitaip tariant, jau ir svarstėme kai kuriuos e, tokios sukčiavimo atvejus, kuriuos nustatė Olaf. Todėl Olafo tyrimas turi būti nepriklausomas ir e, tyrimai gali būti tobulinami. Todėl komisija savo pasiūlymą dėl direktyvos PIF todėl ir pateikė siekdama sustiprinti ES finansinių interesų apsaugą baudžiamosios teisės priemonėmis. Aš susidomėjimo išklausysiu komisijos nario įvadinės pastabas, tačiau dabar dar noriu pasveikinti ir kolegą Lopes Aguilar, kuris yra ne tik bendra pranešėjas kartu su Ingeborga Greslė rengiantis pranešimą, tačiau ir Libe komiteto, tai yra piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkas. Jis yra Sveiki atvykę ir pirmiausia suteiksiu žodį jums, pirmininkė, Praėjusį kartą taip pat e, vyko bendras Libe ir Kon komitetų posėdis, o dabar e, gerai, kad e, komisijos narys yra kartu su mumis. Taigi, kolega Lopes Aguilar, žodis jums. Thank you, dear colleague chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami šio bendro posėdžio dalyviai. Lybė ir Kont rengia bendrą posėdį ir labai džiugu e, matyti tokį gražų bendradarbiavimą. Ir tai yra viena iš geriausių iniciatyvų siekiant e, išaiškinti, kokios baudžiamosios priemonės būtų reikalingos kovai su sukčiavimu. Tad pirmiausia yra svarbu tinkamai ginti ES finansinius e, pažeidimus ar kovai su finansiniais nusikaltimais būtent pasielgti ir baudžiamasias priemonės reikalui esant. Dėl to būtent mes, kaip komitetas, jaučiamės esą įtraukti į šį darbą. Privalome jį atlikti, nes manome, kad čia mūsų interesai sutampa su kont komiteto e, kompetencijos rytimi. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmininkas Solera. Dėkoju. Žodis komisarui šiemetai. Įvadui, prašom. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, chairman of... Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, ponė Libė komiteto pirmininkė, ponios ir ponai. Prieš dvi savaitės taryba primė bendrą požiūrį dėl komisijos uh, dokumento paskelbto 2012 metais spalio mėnesį komisarė Redingai ir aš uh, išdėstė jums priežastis, kodėl mes patikime tokį pasiūlymą. Mes pabrėžime tris dalykus, kuriuos manėme esant esminiais. Labai trumpai norėčiau priminti tuos tris dalykus. Mūsų svarbiausias tikslas buvo geriau ginti Europos Sąjungos finansinius interesus Mes turime būti tikri, kad apimame e, visą spektrą baustino elgesio šioje direktyvoje. Antra, mes manome, kad yra labai svarbu numatyti minimalias sankcijas už tos pažeidimus ir nusikaltimus, tam, kad būtų e, galima taikyti e, tokias sankcijas, kurios bus proporcingos, bet kartu ir atgrasančios nuo tokių nusikaltimų. Mes taip pat norime e, numatyti tam tikras taisyklės, kad žinotume, kad tyrėjai ir pro, prokurorai turės pakankamai laiko galės, ir galės atlikti tarp valstybinius tyrimus, jeigu tokių prireiktų. Bendras požiūris, kurį priėmė taryba prieš dvi savaitės, e, dėja netitinka tų visų tikslų arba atitinka tik iš dalies. Tai yra e, nesiekiamas e, harmonizavimo minimalus lygis ir netinkamai atsiliepiama į PIF konvenciją. Taigi, kaip jau sakiau, svarbus yra trys dalykai. Pirmiausia, taryba nori e, atsisakyti PVM e, ir išbraukti jį iš direktyvos apriepties srities. E, Teisingumo teismo sprendimai rodo, kad PVM dėja taip pat yra finansinių interesų ES dalis. Jeigu norime tinkamai apsaugoti visus finansinius interesus ES, PVM būtinai traukti šios direktyvos taikymos rytį. Tai taip pat turi apimti svarbiausias pajamas ir interesus, kurios gauna Europos Sąjunga. Visos pajamos turi būti e, apimtos nuo savųjų išteklių direktyvos, įskaitant ir PVM. Jis, taigi, išlaidos taip pat turi būti at, patenkančios iš šios direktyvos apriepti. PVM nėra išbraukta iš PIF konvencijos. Dėl to taryba bando e, žengti atgal, toliau nuo to, dėl ko ES susitarta. Antra, taryba nenori numatyti minimalių sankcijų už sukčiavimą ES biudžeto atžvilgiu. Siūloma tik tai numatyti tam tikrus ribinius dydžius keturiems metams to, ką jie vadina e, nuobaudomis už rimtus pažeidimus. Tačiau tie rimti pažeidimai irgi neharmonizuoti bendrame požiūrėje. Visa tai bus palikta valstybėms narėms, kad jos pačios tai apibrieštų. Praktiškai tai reiškia, kad nedaug ką lieka pakeisti, nedaug kas keisis. Kai kuriuose šalise net nėra numatyta įkalinimo bausmių ir įkalinimo už sukčiavimą nebaudžiama. Valstybės narės turi sutarti dėl pakankamo harmonizavimo susijusių su susijusių e, su e, dalykais, kuriuo apie juos kalbama mūsų e, teisės aktuose. Tai reiškia, kad praėjusį rūdienį Europos komisija 325 straipsnį ketvirtą dalį pakeitė. Pasak Teisingumo teismo Čia yra kalbama apie specialias sutarčių nuostatas susijusias su ES finansinių interesų apsauga. Ir ten taip pat yra kalbama apie atgrasančias priemonės ir sankcijas bei baudžiamasias priemonės, jeigu tokių prireiktų. Taryba atmetė šį juridinį pagrindą ir pritarė labiau 83 straipsniui ir antrajai jo daliai. Skirstumas čia dėja yra ne tik akademinis. Tai reiškia, kad ateityje tas pats ES biudžetas bus, kai, e, bus, bus saugomas skirtingai atskirose valstybėse narėse. Ir Airija, Jungtinė karalystė, Danija e, bendradarbiavimo teisinio bendradarbiavimo srityje irgi turi tokį specifinį statusą. Tai nėra priimtina. Uh, Mes turime saugoti ES finansinius interesus pasitelkdami baudžiamasis priemonės vienodai visose ES teritorijoje, jeigu norime, kad tas bendradarbiavimas būtų e, vaisingas ir atgrasantis. Komisija tarybai labai aiškiai išdėsti savo poziciją sustikimo metu ir aišku, Europos parlamentas dabar turėtų labai tvirtai pareikšti savo poziciją šiuo klausimu. Lisabonos sutartyje pirmą kartą yra numatyta, kad Europos parlamentas gali šią temą dalyvauti teisėkuros procese kaip pilnateisės proceso dalyvis. Tad būtina numatyti reikiamą harmonizavimo lygį teisės aktų šioje būtent srityje. Ačiū. Labai ačiū, ponia komisijos nary, už jūsų išanginės pastabas, o dabar suteiksiu žodį pranešėjams. E, taip pat norėčiau suteikti žodį ponui e, Cvievkai, Jūri komiteto nariai, tačiau nežinau, ar jis jau atvyko į posėdį. Padėsime nuo e, biudžeto kontrolės komiteto pranešėjos, ponios Greslė. Ačiū, ponia komisijos nary, dėkoju, kad atvykote. Mes labai prašėme, kad jūs atvyktumėte todėl, kad dabar žengiamas labai svarbus žingsnis ES teisėkuros istorijoje, kovoje ginant ES finansinius interesus. Ir manau, svarbu tinkamai pasirinkti um, teisinį pagrindą, ne 324.4, o e, kitą straipsnį ir manau, kad ypač kovojant e, mūsų komitete, e, Svarbu suvokti, jog mes kalbame apie finansinę baudžiamąją teisę, kuri tiesiogiai veiks ES biudžetą, o bet kokie kiti pasvarstymai tiesiog nesiderintų su biudžeto sudarimo procedūra. Todėl aš manau, kad e, atitinkami straipsniai yra labai svarbus ir mes turime sukurti tokį teisinį pagrindą, kuris galiotų ir kuris būtų stabilus pagrindas tolesniems žingsniams. Todėl norėčiau, kad 325 straipsnis liktų, kuris mums suteikia bendro sprendimo prieimimo procedūros teisės, Europos parlamentas e, gali veikti. Tuo tarpu bet koks pakeistas e, teisinės pagrindas reikš, kad Europos parlamento balsas yra apeinamas ir manau, kad keičiant um, teisinio, teisinį pagrindą bus valstybėms narėms suteikta nukrypti leidžianti nuostata, o ši nuostata kita vertus reikš, kad tarybos pozicija bus daug stipresnė. Taigi, 83 straipsnio antra dalis kaip teisinis pagrindas reikš, jog mūsų darybinės pozicijos bus daug silpnesnės. Aš manau, kad tokiu būdu mes kaip e, bendra teisės aktų leidėjai būsime daug silpnesni. Ir aš jau nekartą kalbėjau ir apie tai, kokios brangios yra tos dvigubos e, teisės aktų leidybos struktūros e, sąnaudos. Uh, 2013 metų vasario 26 dienos e, teisės tarnybos išvados sprendimas byloje Fransen parodo, kaip svarbu pasirinkti tinkamą pagrindą. Ir parlamentas savo galutinį sprendimą priims visai e, pabaigoje. Ir tiesą pasakius, man šis klausimas vis dar yra atviras, nors Tiksliau, kol mes e, nesvarstome plenarinėme posėdėje, tol šis klausimas yra atviras ir jis tokiu liks. Turiu pasakyti, kad taryba eilinį kartą parodė, kad ji yra tokia, kokia yra. Ir pirmajame straipsnėje, antrajame, e, pirmajame straipsnėje panaikinti atitinkamus mokesčius, į antrą straipsnį e, įtraukti baudžiamosios teisinos e, nuostatas, tai, reikš, tai nereikš nieko kito kaip aktyvą arba neaktyvę korupciją Aštuntajame straipsnėje numatytos švelnesnės bausmės e, įkalinimo, dvyliktame straipsnėje yra kiti senaties terminai. Nežinau, ar e, čia iš ties siekiama um, ES finansinių interesų apsaugos. Europos parlamentas nori patobulinti komisijos pasiūlymą. Antrajame straipsnėje aš jau tada kalbėjau, kad audito rūmai e, nori, kad taikymos rytis nebūtų apribota um, tik tam, tikrose, tam tikroms sritims, tačiau į taikymo sritį patektų ir Europos centrinis bankas, ESM ir kitos e, agentūros. Todėl aš mielai pateiksiu pakeitimą šiam straipsniui. Manau, kad galėtume pašalinti tam tikrą teisinį netikrumą, jei neteiktume neteisingų skaičių. Nes priešingų atveju, kaip pavyzdžiui ketvirtame straipsnėje, kur kalbama apie informacijos e, perdavimą ir penktajame straipsnyje, kur skimas bendrinkavimas kėsinimasis ir su tuo susijusios e, bausmės. Manau, kad e, turime atidžiau pažiūrėti, kokios sankcijos yra skiriamos už skirtingas veikas. Manau, kad turime skirti e, pakankamai laiko, kad ES teisės aktai atitiktų nacionalinius teisės aktus ir tam reikia daugiau laiko. Aš praėjusį kartą apie tai jau kalbėjau, tačiau nežinau, ar kas nors pasižymėjo mano mintį. Tačiau man iš ties reikėtų daugiau informacijos apie tai, kokia kokia baudžiamojo persekiojimo praktika yra taikoma valstybėse narėse ir kur yra trūkumų komisijos manimo. E, čia iš ties reikia išsamesnės informacijos, likščiau mes jos neturime. Um, Nemanau, kad kiekvieną valstybę narę reikėtų matuoti pagal tą patį kurpalį, nes kiekvienai valstybė reikalingos skirtingos priemonės ir kiekviena valstybė turi turėti tik jai tinkamas pritaikytas priemonės. Kai ES reikalauja iš valstybių narių su sukčiavimu Europos arba sukenkimu susijusia, sukenkimu Europos Sąjungos finansiniams interesams susijusias baudžiamasias veikas sankcionuoti daug griežčiau nei nacionaliniai teisės aktai numato sankcijas už baudžiamąją veiką valstybėse narėse, tai nežinau, ar mes apskritai to galime reikalauti iš valstybių narių, nes tai reikštų e, skirtingų standartų taikymą. Todėl būčiau dėkinga, jei komisijos narys kartu su mumis svarstytų šios klausimus. Aš nebejoju, kad jūs tikriausiai šios klausimus jau ir apsvarstėte. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėja Greslė. Dabar Libe komiteto vardu, e, ponas Libe Aguilar. Thank you, Chairman Toiler. I would like you... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau iškelti specialius tokius klausimus ponui šiemetai šioje srityje. Pirmiausia, dėl Olaf, kai dalyvaudavau šešėlinių ir pranešėjų, pranešėjų susitikimuose šio klausimo, sužinojau kai kurių dalykų ir man kilo klausimas kiek yra bendradarbiaujama su Olafu atliekančių tyrimų, kiek bendradarbiaujama su teisėjais. Ar kiek tiksliau, e, kas yra daroma e, tais atvejais, kai yra pateikiami baudžiamiai kaltinimai. Olafas yra atlikęs tam tikrų darbų, yra pavykę išieškoti pinigus Europos Sąjungos e, pritaikius tam tikras priemonės. Aišku, čia juridinio pagrindo klausimas yra labai aktualus. Šiandien mes čia susirinkome ne tam, kad ginčytumės dėl to, dėl to teisinio pagrindo. Tiesiog gal svarbesnis klausimas yra kitas – lankstumas. Reikėtų suderinti tuos teisinius argumentus. Taryba nusprendė pasirinkti 83 straipsnį, kokios to pasiekmes mes visi žinome. Tai sudarytų kai kurioms valstybėms narėms opt, pasirinkti opt-out variantą. Na ir galiausiai kai dėl e, ES finansinių interesų apibrėžimo. Norėčiau paklausti, kiek tai yra laikoma svarbių dalykų susijusių su pajamomis ir ES pačios finansavimo šaltiniais. Mes e, šiandien kalbėjome apie PVM Ir tai yra irgi svarbus dalykas. Apie jį kalbama komisijos iniciatyvoje, tačiau taryba tiesiog nenori to klausimo nagrinėti ir nesižvelgiama į komisijos nuomonę dėl PVM, neanalizuojami privalumai ir trūkumai to, kaip būtų, jeigu į siūlymą būtų įtraukta taip pat ir PVM. Labai ačiū. Ar ponas Cvievka yra mūsų tarpe? Aš jo vis dar nemačiau, bet gal pražiūrėjau. Panašu, kad ne vis dėlto. Tuomet suteiksiu žodį komisijos nariui, ponui Šemetai, kad jis galėtų sureaguoti į pranešėjų pozicijas. Prašau. Ačiū. Dėkoju už e, paramą, e, kurią išreiškė ponia Greslė. Aš pritariu, kad šis pasiūlymas yra be galo svarbus ES finansinių interesų gynimas rytyje jis ambicingas pasiūlymas e, ir mes tikrai nenorime susilpninti komisijos e, pirminio pasiūlymo e, dėl teisėkuros procedūros. Ir aš labai mielai pateikčiau visą reikiamą informaciją jums poveikio vertinimo fazėje mes šią informaciją rinkome ji yra, aš manau, kad išmintingiau būtų, kad mūsų ekspertai jums pristatytų poveikio vertinimą ir tuos skirtumus, kurie yra skirtingose valstybėse narėse, nustatant įvairius baudžiamuosius nusikaltimus, skiriasi ir sankcijos. O kalbant apie nusikalstama veika susijusia su ES finansinių interesų apsauga, tai tokių būtiniausių sankcijų nėra, nes yra skirtingos administracinio pobūdžio baudos ir nustatyti skilt, skirtumai leidžia ieškoti palankesnės teisinės terpės, švelnesnės sankcijos. Uh, Todėl šios direktyvos tikslas ir yra užkirsti kelią tokioms palankesnio teisinio reguliavimo paieškoms. Poveikio vertinime e, buvo sutei, surinkta labai konkreti informacija, kurią mielai pertei, pateiksiu ir pranešėjams, ir šešėliniams pranešėjams, nes e, buvo padaryta nuodugni analizė. O kalbant apie konkrečius klausimus, kiek veiksmingi valstybių narių veiksmai vertinant administracinių OLAF tyrimų rezultatus ar imamasi kokių nacionalinių baudžiamųjų tyrimų Čia galiu kalbėti tik apie specifines situacijas, kurios, aišku, taip pat yra įtrauktos į poveikio vertinimą. 19 procentų e, Graikijoje ir 91 procentas Suomijoje Olaf pradėtų tyrimų ES lygmenių yra tęsiama ir tose šalyse. Taigi, kaip, matose, kaip matote, čia taip pat esama didelių skirtumų. ir skirtingų valstybių narių baudžiamoji teisena numato skirtingas sankcijas. Kalbant apie teisinį pagrindą, aišku, aš neteisininkas, tačiau manau, jog komisijos teisės tarnybos išvados yra labai stiprios įtikinančios, kodėl 325 straipsnis turėtų būti šios direktyvos teisinės pagrindas. Keletas argumentų. Manau, svarbu atsižvelgti į komisijos teisės tarnybos išvadas, juo labiau, kad um, Nicos sutartyje nusikalstama veika nepateko į 280-ąjį e, sutarties taikymo straipsnį, e, buvo daroma nuoroda į 25-ąjį straipsnį, e, kuriame buvo nustatyta, jog bendrijos finansiniai interesai gali būti saugomi ir baudžiamosios teisenos priemonėmis. Todėl mes šį kartą pasirinkome 325 straipsnio ketvirtą dalį, o tai, apie ką kalbėjo ponė Greslė, mes turime bendrus ES finansinius interesus. O 83 straipsnio antra dalis kaip teisinis pagrindas reikštų, jog mes skirtingai turėtume traktuoti tuos pačius e, pažeidimus skirtingose valstybėse narėse, todėl kad dvi valstybės, Junktinė karalystė ir Airija, um, turi galimybę dalyvauti šiame režime, o Danija turi nukrypti leidžiant, nu, leidžiančią nuostatą. Taigi šios šalys galėtų ir neperkelti busimos direktyvos nuostatų į savo teisės sistemą, todėl kad jos laikytųsi tik PIF konvencijos, tačiau ne direktyvos, nes taip numato 83 straipsnio antra dalis, jei ji būtų teisinis pagrindas. Tuo tarpu mes turime užtikrinti baudžiamosios veikos vertinimo vienodumą ir 325 tasis straipsnis kaip teisinis pagrindas leidžia vienodai traktuoti visas, teisin, visas valstybės nares ir visus teisinius pažeidimus. Todėl 325 straipsnis yra tinkamesnis kaip teisinis pagrindas šiam labai svarbiam teisėkros pasiūlymui. Ir aišku, um, klausimas susijęs uh, su įplaukomis ir PVM. Kaip žinote, aš atsakingas ne tik už kovą su sukčiavimu, tačiau ir už muitus ir mokesčius. Ir turiu pasakyti, kad kaip tik todėl, uh, kad PVM yra nuo savų išteklių dalis ES biudžete. Kaip tik todėl mes kreipėmės į valstybės nares dėl tam tikrų pažeidimų, kaip tik dėl to, jog PVM yra ES biudžeto nuo savų išteklių šaltinis. Teismas savo sprendimuose nekarta e, atsižvelgė į šią PVM savybę, kaip nuo savo iš finansinio ištekliaus savybę. O mes siekdami, kad skirtingos praktikos PVM mokesčių srityje būtų suvienodintos, manome, jog PVM turėtų būti šios direktyvos dalis. Noriu paprašyti parlamentą paremti e, šią komisijos poziciją šio klausimo. Ačiū, ponia komisijos nary. Dabar prasidės diskusijos. E, jūs galite pateikti klausimus arba savo pozicijas, kas paprašo žodžio. Panas Dion ir tada Jean-Pierre Odi paprašė žodžio, prašau. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui. Šiandien mūsų komiteto posėdėje, kont komiteto posėdėje, lankėsi Olaf generalinis direktorius. Mes uždavėm daug klausimų dėl Olaf darbo kokybės. Komisijos komitetų mūsų siūlymas yra paremtas, paremt, paremtas tam tikrais faktais. 43 procentai Olaf atliekamų tyrimų regis valstybėse narėse yra netesiami. E, Olaf generalinis direktorius sakė, kad procentas yra netoks, gal turėsit progą apie tai su juo pakalbėti, bet aš manau, kad, kad neužtenka pasakyti, kad tiesiog tyrimai 43 procentais atveju netesiami, bet reikia pažvelgti abi monetos pusės. Poveikio analizė jau atliekama to, kas vyksta valstybėse narėse, kaip įgyvenami teisės aktai, kaip jie taikomi. Tačiau nemačiau nieko panašaus susijusiu su Olaf veikla. Tad šį ryt klausiau. Ar galėtume sulaukti išorės struktūros atliktos studijos apie tai, kaip veikia Olaf, kaip efektyviai jis dirba. Ypatingai svarbu būtų atlikti studiją susijusią su Olaf atliekamų tyrimų kokybė. Ir mes turime taip pat elgtis griežtai su valstybėmis tarvis, jeigu jos tiesiog nusprendžia netesti tų tyrimų. O jeigu valstybės mano, kad tyrimai netestini, galbūt jos gali rodyti, kad Olafas dirbo prastai ir kad nėra ką ten tęsti tų jų tyrimų. Mm, mes žinome, kad buvo pakankamai skandalingų atvejų Olaf tyrimų, kai buvo pažeistos pagrindinės žmogaus teisės ir panašiai. Tai pirma. An, antra. Juridinis pagrindas dabar. Aš šiek tiek bendriau norėjau pasisakyti. Aš ponios Reding klausiau vieno iš posėdžių lybę atveju. Jeigu bus numatytos minimalios sankcijos, tai reiškia, kad valstybėse narėse, kai kuriuose vis tiek tebe egzistuos skirtingos taisyklės, nes yra tik kelios numačiusios minimalias sankcijas. Tai reiškia, kad reikės pertvarkyti visą baudžiamąją sistemą daugelį valstybių narių. Aš norėjau paklausti, ar jūs ketinate siūlyti keisti baudžiamąją sistemą daugumai valstybių narių? Nes regis bus numatyta ta nauja forma, kažkokia minimalus sankcijų lygis siūlomas numatyti. Tai būtų susijęs su Europos Sąjungos um, finansinių interesų apsauga, bet nėra juk minimalių sankcijų numatytų už nužudimus arba kitus irgi baisius nusikaltimus. Tad ar esate pasirengę atlikti padaryti ataskaitą dėl OLAF atliekamo darbo kokybės. Valstybės narės, kai kurios to pageidavo ir antra, ar esate pasirengę teikti labiau horizontalų siūlymą dėl minimalių sankcijų ir dėl senaties laikotarpių harmonizavimų. Thank you very much, uh, colleague De Jong. I... Ačiū kolega De Jong. Atsižvelgdamas į likusį mums laiką, noriu surinkti pirmiausia klausimą, tada atsakymai. Pana Žanpier Odį. Merci, monsieur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai yra labai jautri tema susijus su baudžiamąją teisę. Baudžiamoji teisė yra valstybių narių prerogatyva. Aš e, norėčiau paklausti komisijos nario ar mes apimam sukčiavimą ir nelegalias veikas, ar tik tai sukčiavimą. Nes 324. 325 straipsnio ketvirtoje dalyje yra kalbama apie abu, tuo tarpu direktyvoje kalbama tik apie sukčiavimą. Ar jūs skiriate tuos dalykus, ar nelegalios uh, neteisėtos veiklos patenka į direktyvos taikymos rytį. Antras e, dalykas. Aš apgalėstauju, kad e, nebuvo konsultuojamasi su nacionaliniais parlamentais, kuomet vyko konsultacijos, nes buvo konsultuojamasi su ekspertais, su mokesčių mokėtojų atstovais, su kitais. Tuo tarpu mūsų nacionalinių parlamentų deputatai kurie leidžia teisės aktus, tarp jų ir baudžiamosios teisės, ir kurie bus taip pat atsakingi už direktyvos perkelimą, turėtų taip pat pateikti savo nuomonę prieš priimant direktyvą. Ir tuomet būtų, būtų galima galbūt išsiaiškinti daugelį aspektų kartu su jais. Toliau PVM. -as. Aš maniau, kad PVM nepriklauso nusaviems ištekliams. Žinau, kad muitai taip, Aš suprantu, kad PVM daro įtaką ES finansiniams e, interesams, tai yra neginčitina ir ypač PVM, kuris yra surinkamas pasienyje. Tačiau e, reikėtų teisinės analizės, aš nežinau, kokie yra teismo sprendimai šituo klausimu. Toliau 12 straipsnis, senaties terminas. Aš e, manau, kad e, turėtų būti taikomas tas pats terminas valstybėse narėse šioje srityje, aš manau, kad mes turime užtikrinti visišką nuseklumą, ar kalba suktųsi apie baudžiamąją ar civilinę teisę. Nes todėl, kad šis aspektas yra labai skirtingas valstybėse narėse ir mes turim harmonizuoti jį. Labai ačiū dabar kolega Liberatskis. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Panas Odi iškėlė tris klausimas, kurio, tris klausimas, kurio, kurio norėjau paklausti ir aš. Todėl su um, um, susidomėjimo turiu um, pasakyti, kad buvo įdomu klausyti pono Šemetos, ypač apie bendradarbiavimą su taryba. Būtų gerai, jei Europos tiksliau nacionalinių parlamentų nariai taip pat būtų informuojami apie e, įvykius ir noriu padėkoti komisijos nariui šiame tai už jo pranešimą. Ačiū labai. Ačiū, panas Vačiakovskis. Yes. Dziękuję bardzo, panie. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už labai įdomius debatus. Labai svarbu, kad suderintume veiksmus ES e, lygmenių, kad numatytume nusikalstamos e, tikslės veikas ir atitinkamas sankcijas. Noriu iškelti klausimą, kuris labai svarbus Lenkijoje, mano šalyje, bet tikriausiai ir kitose šalyse. Pastaruoju metu metu Europos teisingumo teismas prieimė labai svarbius ir gerus sprendimus, kuriais e, signalizuojama, jog niekas e, neturi e, būti aps, niekam neturi būti panaikinta prievolė mokėti mokesčius, nes tai yra sukčiavimas. Ir Lenkijoje uh, E, kai kurie verslininkai mm, sukčiavo, tačiau baudžiamosios teisenos priemonėmis nebuvo įrodyta, jog jie padarė nusikalstamą veiką. E, tačiau e, buvo nustatyta pagal administracinę teisę, kad ji buvo padaryta, e, buvo nustatytas sukčiavimas ir tada jie turėjo mokėti labai didelės finansinės sumas, baudas ir skirtingose valstybėse narėse sankcijų dydis labai skiriasi, tai yra neteisybė. Kitas dalykas, Ne visada, kai nemokami mokesčiai yra sukčiaujama. Ir ypač tais atvejais, kai nesuvokiama galbūt biurokratija visa besislepianti už mokesčių e, mokėjimo, negalima nubausti verslininkus dėl to, kad jie nemokėjo mokesčio jokių būdų nesiekdami sukčiauti, tačiau tik dėl to, kad nesuvokė biurokratijos. Sigmantas. Ačiū. Zigmantas Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai klausimas iš tikrųjų yra gana rimtas ir mano supratimu gana paprastas. Čia tikrai niekas matomai nereikalauja keisti kiekvienos valstybės juridinį ar baudžiamąją teisę. Kada mes stojame į ES, labai per trumpą laiką mes pakeitėm visą e, teisinę sistemą ir tai tikrai turėjo labai didžiulį poveikį, teigiamą poveikį ir niekas dėl šito nebejoja. Manau, kad per tą daugiau negu dešimt metų taip pat yra gyvenimas pasikeitęs ir būkim tikrai atviri, kad kai kuriuose galbūt valstybėse ir trūksta to politinio, politinio svalios priimti liktais elementariai suprantamus dalykus, kad už tą pačią mm, sukčiajimo atvejį kai kuriuose valstybėse tiesiog nėra nustatytos jokios bausmės ir galima atsipirkti labai nedidelę piniginę lėšų suma baudos pavydalu. Todėl manau, kad šitas pasiūlymas, komisaro pasiūlymas yra savalaikis, stengiantis ne tai, kad e, pažeisti kažkokios valstybės interesus, bet aiškiai įvesti tam tikrą sistemą, kuri ateityje neleistų išvengti minimalios bausmės ne vienoje ES valstybėje, jeigu eina kalba apie sukčiavimą. Kita dar didesnė yra problema, apie kurią mes čia kalbam PIF raportuose kiekvienais metais, tai yra, kad valstybės narės nėra labai suinteresuotos teikti tinkamą informaciją, kalbant apie sukčiavimo atvejus. Ir mes žinom, kad ta nuostata metai iš metų jau yra įrašoma, kad kai kurios valstybės narės nepateikė duomenų ir mes negalim nustatyti sukčiavimo masto. Ir aš manau, kad tai irgi siejasi su teisinės sistemos nedideliu pakeitimu. Ir aš tikrai palaikyčiau, kad jau tą elementarę, elementarę nuostatą mes turėtumėm tikrai palaikyti, kad jinai visose valstybėse narėse būtų minimaliai teisinga. Ačiū. Ačiū, kolega Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas bus labai trumpas. Pasigendu vieno dalyko tai yra Europos e, viešosios prokuratūros veiksmų arba kažko panašaus. Arba aš kažką praleidau, nes e, nesusidūriau su jokiamis panašiamis mintimis. Ačiū. Daugiau jokių pastabų ar komentarų nėra. Ar dar pranešėjai nori žodžio? Prašau, Inge Greslė. Kaip e, komiteto narė noriu paklausti bendra pranešėjo, kodėl Libe e, yra tarybos pusėje, kodėl jūs norite, kad būtų keičiamas teisinis pagrindas, kodėl norite, kad ir e, taryba primestų daug silpnesnį vaidmenį Europos parlamentui, nei buvo prieš tai. Aš Ar e, jūs norėtumėte atsakyti į klausimą? We have talked about this more than once. Mes apie tai ilgai diskutavome. Iš tikrųjų, mane stebina tai, kad jūs vėl keliate tą patį klausimą. Jūs jau esate girdėję tą klausimą, atsakymą šį klausimą daug kartų. Pirmiausia, buvo pateikta jūri komiteto nuomonė. Jūri ir yra tas, tas komitetas, kuris sprendžia dėl teisinio pagrindo. Tad galutinį žodį šis komitetas ir tarė Europos parlamente. Dėl to, kokia kompetencija turi tekti mums. Aš čia nesilgiu nei neracionaliai, nei kaip nors kitaip. Tiesiog jie yra atsakingi už tą sritį ir, ir priimė sprendinimą. Baudžiamoji teisė tenka jūri komiteto kompetencijos ryčiai. O baudžiamoji teisė tai reiškia baudžiamiai pažeidimai ir sankcijos už juos. Bet aš manau, kad tikslas vėl nebuvo čia pradėti ginčą dėl teisinio pagrindo. Mes žinome, kad tebesiginčiama dėl to. Ir mes susirinkome čia išklausyti pono Šemetos atsakymui per Europos parlamento narių klausimus. Bet šis klausimas keliamas vėl ir vėl. Tai yra situacijos išeitinis faktas, e, taškas faktiškai, nes mes dėl to jau esam susitarę. Mūsų komitetai dirba kartu ir, manau, nesunkiai rasime sutarimą. Pirmininkas, norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kurį paminėjo kolega Lopesa Aguilar. Mes ratome bendrą pagrindą bendradarbiavimui tarp Lybe ir Kont komiteto. Jeigu pasižiūrėtume, kokia vyko diskusija komitetų pirmininkų sustikime, tai pamatytume, kad jūri pareikalavo, kad jie būtų laikomi kompetentingų komitetų šioje srityje, kaip sakė kolega Lopes Aguilar. Ir komitetas minėjo, kad 83 straipsnis antrojo dalis turi būti laikoma teisinių pagrindų. Ir dabar išklausėme, ką sakė ponas Šemeta. Komisija linkusi būtų remtis 325 straipsnio ketvirtąją dalimi ir norėčiau pasiūlyti štai ką, jeigu mes manome, kad yra rimtų priežasčių tuo klausimu diskutuoti, turime vėl jį iškelti. Mes pirmininkų, komitetų pirmininkų susitikime šito, aišku, negalime išspręsti. Tai yra labai svarbus parlamento organizacijos klausimas – Jį gali spręsti plenarinė sesija, tačiau kol kas, manau, turime susitelkti prie keitimuosi nuomonėmis su komisaru. Aš siūlau taip bent jau elgtis. Nežinau, ar norėtumėt ką nors pridurti. Ne, ne, suprantu, sako panas Lopes Aguilar. Situacija yra aiški, dar kai kas turi paaiškėti, bet mes dėl to jau diskutavome. Žinome, kad Komisija renkasi 325 straipsnių ketvirtą dalį. Komisarė Reding paaiškino, kas ir kaip. O paskui sulaukime jūri komiteto nuomonės. Vyko bendras darbas. Ir paskui turime pateikti iniciatyvą, bet tam dar turime visi bendradarbiautumai susitarti. Pirmininkas. Kone, pone Greslė, dirbame toliau. Kolegė, ich kann mit... Kolega, tikriausiai jūs man esate daug priimtinesnis nei aš jums, nes jūri komiteto sprendimas yra aiškus, bet plenarinėme posėdėje galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Ir kol tai nebus padaryta, šis klausimas bus atviras, nes Europos parlamentas vis dėlto yra demokratinė institucija. Kodėl kaip parlamentas aš turiu, būt, e, turiu leistis kastruojama? Kodėl? Aš nematau čia jokios prasmės. Ir kadangi komisijos atstovas išaiškino, kodėl imamasi vienu ar kitų žingsnių, vienas ar kitas e, teisinės pagrindas, tai aš tiesiog e, remiuosi gydomąją proto gale ir tikiuosi, kad šis klausimas ir bus vertinamas kaip atvira. Aš pritariu, aišku pritariu. Pirmiausia, Norėčiau pabrėžti, kad kastravimo klausimą mus svarsto Agri komitetas. Ir tai taikoma tik gyvūnams. Antra, kaip aš supratau, kolega Lopes Aguilar jau yra atvirai pasirengęs diskusijoms parlamente. Ir manau, kad tie trys komitetai mūsų e, Libe ir Jūri gali savarankiškai rasti atsakymą, o vėliau parlamentas plenarame posėdė priims galutinį sprendimą. O dabar e, žodį suteiksiu komisijos nariui šiemetai, kad jis galėtų sureaguoti į visas pastabas ir atsakyti į visus klausimus. Ačiū. Klausimai jau parodo, e, koks svarbus yra e, šis dalykas. Trumpai pabandysiu atsakyti į diskusijų metu iškilusios klausimus. Dėl Olafo tyrimų efektyvumo ir jų pratesimo. Turiu pasakyti, kad poveikio vertinimas buvo atliktas išorės ekspertų. Jame buvo įvertintos ir problemos susijusios su tyrimų tasa. Po to, kai Olaf um, atlieka tyrimą. O tos priežastys e, taip pat labai puikiai išvardyjamos pačiame poveikio vertinime. Atsakydamas į ponios Greslę klausimą, e, aš e, neseniai pasiūliau pristatyti šį poveikio vertinimą Europos parlamento nariams. Taigi šį klausimą taip pat būtų galima įtraukti į poveikio vertinimo pristatymą. Be to, priežiūros, vertin, priežiūros komitetas e, turi taip pat teikti savo ataskaitas ir turiu pasakyti, kad OLAF priežiūros komitetas dirba labai aktyviai, labai aktyviai vertina OLAF atliekamus tyrimus. E, skirtingose srityse ir manau, kad į komiteto ataskaitas ir išvadas taip pat būtų galima pasigilinti. Dėl visiško baudžiamųjų sankcijų suvienodinimo arba tarp valstybinio suvienodinimo ir dėl būtiniausių minimalių sankcijų. Čia svarbu pabrėžti, kad kalbame apie ES finansinius interesus. Ir būtent sąjunga teikia pasiūlymą priimti direktyvą, kuria, kuria yra kuriamas būtiniausias sankcijų suvienodinimas, ginant ES finansinius interesus. Mes apimame bendro pobūdžio baudžiamąją teisę. Na, jūs kalbėjote apie nužudimus ir kitas sunkias nusikalstamas veikas. Mes čia kalbame apie finansinių interesų gynimą. Apie Pavyzdžiui, euro kaip valiutos gynimą mes taip pat kalbėjome, kad galima pasitelkti baudžiamosios teisinos priemonės apsaugoti e, šiai valiutai. Nors euras yra eurozonos valiuta, tačiau pagal sutartis ši valiuta yra visos ES valiuta ir tai leidžia mums žengti tam tikrus teisės aktų suvienodinimo žingsnius siekiant išvengti skirtingo to, tos paties baudžiamosios, atsiprašau, tos pačios baudžiamosios veikos traktavimo. Ponas Odi kalbėjo apie skirtingą sudėtingas nusikalstamas veikas, patenkančias į direktyvos taikymo sritį. Aš jau kalbėjau, kad tai ne tik sukčiavimas, tačiau ir pinigų plovimas, korupcija tiek aktyvi, tiek e, pasyvi. Taigi, ta taikymo sritis yra daug platesnė nei grinas sukčiavimas. prieėmę direktyvą E, galėsime taikyti labai plačią bendrijos finansinių interesų apsaugą, pasitelkę taip pat platų baudžiamųjų sankcijų spektrą. Kalbant apie nacionalinių parlamento vaidmenį, mes konsultavome su jais įprastos teisėkuros procedūros rėmose. nacionaliniai parlamentai ir valstybės narės turėjo galimybę išreikšti savo poziciją, sureaguoti į komisijos pateiktą pasiūlymą. Dėl PVM. Pasikartosiu. Galima atlikti ir papildomą tyrimą, tačiau mūsų atlikta analizė buvo labai kruopšti. Ir neturime pamiršti, kad PVM, jei gerai prisimenu, sudaro apie 15 procentų ES nuosavų išteklių. Tai yra natūralu, kad Šis mokestis turi tapti šios direktyvos dalimi, todėl kad jis yra didelis pajamų šaltinis visame ES biudžete. dėl būtiniausių e, statutinių apribojimų. Akademiniais terminais e, kalbant, gal būtų galima kitaip pasakyti, tačiau manau, kad svarbu, kad tie apribojimai būtų ir šiame pasiūlyme, šioje direktyvoje jie yra. Uh, Mes siūlome suvienodinti būtiniausius reikalavimus statutiniams apribojimams. Senaties terminai skirtingose valstybėse narėse yra gan trumpi. Mes bandėme juos prailginti, kad būtų užtikrintas baudžiamumas, o tų būtiniausių standartų suderinimas būtų reikalingas siekiant apsaugoti ES finansinius interesus. Ponas Mulderis klausė apie Europos prokuratūros institucija EPPO. Manau, kad ši, insti ši institucija yra svarbi šiame kontekste ir Europos komisija neseniai baigė renkti savo pasiūlymą dėl Europos viešosios prokuratūros institucijos. Dabar yra numatyta pertrauka. O siekiant veiksmingesnio EPPO funkcionavimo bus labai svarbus ir šios direktyvos e, perkelimas. Ačiū už įdomias diskusijas. Ačiū komisijos nary už pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. Gal jūs norėtumėte žodžio? Dėkoju. Mes be abejo galime dar diskutuoti dėl teisinio pagrindo dvišaliai. Ir manau, kad tam galėtume numatyti tam tikrą politinį kalendorių. Ir tuomet manau, kad, kad turime atlikti viską, kad plenarijoje posėdžių metu galėtume peržiūrėti šį klausimą. Na šiaip ar taip mes uh, esame nesunkiai randami ir štai dabar atėjome susitikti su panu komisaru ir mums įdomu girdėti, ką jis sako tais specifiniais visais klausimais. Uh, Ačiū, kad išdėstėt savo nuomonę. So. Pirmininkas, ačiū. Baigiame keitimasi nuomonėmis su ponu Šemeta dėl PIF direktyvos. Ačiū kolegoms iš Libė komiteto. Bendras mūsų posėdis tarp Libė ir Kont komitetų yra baigtas ir tuomet netrukus tęsime savo posėdį. Posėdžiausime tarp Kont komiteto narių.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 so that will be the last. Uh, uh, shall I? I, I Okay. Yeah, ladies and gentlemen, liebe Kolleginnen und Ponios ir ponai, mielos kolegės, mėly kolegos, Tesu nutrauktą posėdį. Šį rytą nuo, devinių, nuo pusės e, dešimtos iki pusės dvylikos labai intensyviai keitėmės nuomonėmis su Europos kovos su sukčiavimu tarnybos OLAF generaliniu direktoriumi e, kurio metu mes bandėme pateikti labai atvirus klausimus susijusius su ankstesnio komisijos nario e, dali atsistatydinimu, o dabar diskusijos e, tęsis. Dar viena e, specialioji ataskaita. Mes dėja turėjome tiksliau pastebėjome, kad e, tarp e, generalinio direktoriaus ir OLAF priežiūros komiteto e, esama tam tikrų įtampų. Ir mus informavo, kad tiek ponas Timermanas, buvęs priežiūros komiteto pirmininkas, tiek ponė Skembri atsisakė dirbti priežiūros komitete. Taigi, priežiūros komitete dabar yra trys laisvos vietos ir tik vienas atstovas, vienas komiteto narys liko savo vietoje. Mm. Mes e, dėl šios priežasties e, pakvietėme Europos komisijos narį Algirdą Šemetą, kad jis e, komisijos kaip teisės aktų sergėtojos vardu išsakytų savo poziciją. Taigi komisijos narys lieka su mumis ir toliau, o pirmiausia, norėčiau suteikti žodį jums, ponia komisijos nary, šiemetą įžanginėms e, jūsų mintims, o vėliau e, Europos parlamento narys galės atsakyti į klausimus. Pone šiemetą, žodis jums. Uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo situacijos paaiškinimo, kokie jinai susikloščiusi priežiūros komitete. Priežiūros komitetas dabar veikia, e, yra tiek narių, kiek reikia. Ir atsistatydinę kolegos yra pavaduojami kitų, kurie sunkiai dirba priežiūros komitete, kad viskas būtų dirbama kaip reikia komitetas atlieka jam tenkančias funkcijas taip, kaip tai yra numatyta teisės aktuose. Suprantu, kad klausimų kyla dėl įvairių politinių dalykų. Jums rūpi komisarų atsakymai į šį klausimą yra vienas kitas specifinis elementas ir norėčiau jūs painformuoti apie tai, kas vyko po mūsų paskutinio posėdžio, kuris vyko gegužės 28 dieną. Po to posėdžio aš pasiūliau ir Olafo generaliniam direktoriui, ir, super, ir priežiūros komiteto pirmininkui surenkti bendrą posėdį, kuriame ir aš ketinau dalyvauti, kad galėtume konstruktyviai aptarti, kaip toliau veikti priežiūros komitete, kad galėtume aptarti metinę ataskaitą. Mūsų diskusiją siūliau remti tam tikrų gairių projektu Ten yra kalbama apie 17 konkrečių veiksmų susijusių su rekomendacijomis, kurios buvo pateiktos priežiūros komiteto ataskaitoje. Manau, kad svarbu yra tai, jog dabar jau tas tų rekomendacijų įgyvendinimas yra pradėtas Mes turime aiškės gairias ir turime bendrą supratimą, ką reikia padaryti, kas tai turi padaryti. Ir taip pat esame susitarę dėl darbų kalendoriaus, kada kokios rekomendacijos turi būti gyvendintos. Aš pasiūliau šį posėdį surenkti birželio 12 dieną, tačiau priežiūros komiteto atstovai pasakė, kad neturi galimybių surenkti tokį posėdį. Jie mano, kad dar toks žingsnis būtų per ankstyvas. Pane pirmininkė, jūs esate gavęs priežiūros komiteto pirmininko atsakymą. Tačiau aš manau, kad mes turime ir toliau elgtis konstruktyviai. Ir mūsų intencija yra tokį posėdį surenkti Liepą. O gal dar net iki vasaros atostogų. Ir paskui manome, kad turėtų vykti reguliarūs tokie susitikimai su priežiūros komitetu, kad būtų galima numatyti, kokios priemonės yra reikalingos ir kokias jas reikia gyvendinti tam, kad vyrautų bendras supratimas tarp priežiūros komiteto ir OLAF dėl veiksmų, kurie yra būtini priežiūros komiteto rekomendacijoms įgyvendinti. Dėkoju. Dank, komisar. Ich darf jetzt die Mitglieder des Ausschusses um ihre... Ačiū, ponia komisarė. Dabar suteiksiu žodį poniai Greslė apie pavardų. Ich möchte... Dėkoju. Dėkuoju, kad sutikote dalyvauti mūsų posėdėje. Jau beveik metai laiko, kaip e, kyla tam tikrų problemų tarp e, priežiūros komitetų ir generalinio direktoriaus. Labai gaila, kad taip yra, bet atrodo, kad čia kažkokių esminių nesutarimų iškylo, esminių problemų. E, Komet aš skaitau dokumentą, kurį mums atsinti. Jaučiu, kad aš esu vertinama nerimtai ir ta bendrų veiksmų programa galima sakyti, kad ją ja, perskaičius, galima pasakyti, kad aš esu vienintelis e, e, direktorius, tiksliau e, Olafas turi vienintelį direktorių, kurio visi veiksmai yra teisingi. Ir aš, nes, aš suprantu, kad priežiūros komiteto atstovai jaučiasi nepakankamai įvertinami ir netgi įžeisti. Manau, kad turėtume skirti daugiau dėmesio priežiūros komitetui. Aš tikrai noriu atsiprašyti už tai, kad mes tiek daug rūpešių teikiame šiam komitetui, todėl kad šį komitetą sudaro įvairių institucijų atstovai. Ir tas ta užduotis yra labai sunki. Pone komisijos nary, aš norėčiau, kad jūs mūsų nuogastavimus įvertintumėte rimtai. Ir reikėtų siekti, jog priežiūros komitetas dirbtų geriau. Tačiau tas prižiūrimasis generalinis direktorius tikrai negali rinktis, kaip jis turėtų būti prižiūrimas ir jei yra numatyta prievalė susipažinti su dokumentais, tai ta prievalė turėtų būti ir įgyvendinama. Duomenų apsaugos pareigūno nuomonė yra parengta dar 2007 metais. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tuometinis duomenų apsaugos pareigūnas ypatingai paveikė tuometinio OLAF generalinio direktoriaus veiklą. Aš nežinau, kodėl e, ta programa, kuri buvo parašyta, nebuvo įgyvendinama, tačiau e, čia priežiūros komiteto ir generalinio direktoriaus uh, veikla yra labai sudėtinga. E, tiesą pasakius, mane labai nustebino Olaf masteliai. Vienas milijonas yra skiriamas kovai su sukčiavimu e, BŽUP srityje. Tiksliau, jei sukčiavimo mastas nesiekia vieno milijard, vien milijono eurų, nesėimama tyrim, tyriamosios veiklos. Tai yra įdomi istorija, kurios mes neišskaitome iš komisijos strategijos. Tačiau, jei Olaf tiesiog užmerkia akis ir nemato smulkesnio sukčiavimo, tai turiu pasakyti, kad mūsų paramos Olaf nesulauks. Šį rytą jau kalbėjome apie dokumentų perdavimą nacionaliniams punktams ir turime Frončiai ir BIK e, teismo sprendimą. Generalinis um, direktorius teigia, kad Olafas, e, Olafui rekomenduojama konsultuotis. Shell Consult. Tačiau Taigi nereiškia, kad generalinis direktorius ims pasve, paskambins nacionaliniams tyrėjams ir pasakys, kad eit, bičiuliai, čia turim tokį reikalą. Konsultavimasis reiškia, jog visos bylo, bylų šalys turi būti informuojamos, kad neliktų jokių siūliukų aplink. Taigi tas konsultavimasis pagal teismo sprendimą turėtų reikšti ir informavimą. Aš nežinau, kaip Olafas įgyvendina ES teisės aktus. Manau, komisijos nary, jūs turėtų, jūs turėtų dominti tai, kaip Olaf e, tai daro. Yra apie 800, aš, asprašau, 80 atvejų, e, kurių, kurių atveju buvo nustatyti pažeidimai, tačiau toliau neatlikti jokie tyrimai. Man įdomu, kaip jūs vertinate Frončia ir BIC sprendimo įgyvendinimą. Mes pateikėme klausimyną generaliniam direktoriui, į kurio, atsaky, į kurio klausimus buvo atsakyta tik iš dalies. 50 procentų visų klausimų buvo atsakyta. Ir ne visi klausimai buvo susiję su komisijos nariu dali. 35, 36, 37, 51, 52, 52, 53, 56, 57, 77, 90 klausimai buvo neatsakyti. Tai kaip komisija elgėsi su parlamentu yra neleistina. Pone D buvo komisijos atstovė, ji pateikė mums tam tikrą informaciją ir iš ties Jei Europos parlamentas kreipiasi į Europos komisiją, pateikdamas klausimus e, kovos su sukčiavimu srityje, o komisija neatsako, tai yra labai rimtas dalykas. Komisijos nary, E, labai daug rimtų klausimų buvo pateikta, prašau juos atsakyti. Well, so I think that, uh, in... Aš manau, kad savo įvadinėme pasisakymę aš aiškiai pasakiau, juk manau, kad mes turime visi bendrą interesą su parlamentu ir komisija bei taryba turėti gerai veikianti Olafą ir gerai veikianti priežiūros komitetą. Būtent dėl to ir buvo parengtos tos gairės, jos buvo pateiktos. Aš pats tą padariau. Ir priežiūros komitetui, ir OLAF e, generaliniams direktoriams. Ir aš manau, ponia Greslė, jūs sutiksite su tuo, kad kai pradedamos diskusijos, paprastai kažkas toms diskusijoms turi padėti pagrindą nebūtinai reiškia, kad vis iš karto bus rastas sutarimas tuo klausimu, bet tas dokumentas buvo pradinė refleksija pateikta Olafo generaliniam direktoriui ir priežiūros komitetui. Ten buvo numatyta tam tikra pradinė pozicija, buvo pateiktos rekomendacijos ir dabar mes tikimės, kad Liepa tas mūsų numatytas planuotas susiekimas įvyks ir kad abi pusės – galės pasiekti daugiau aiškumo, didesnio supratimo viena kitos ir problemų supratimo, kurių yra. Kai dėl duomenų apsaugos, jis, jūs kiek suprantu, čia kalbate apie prieigą prie bylų valdymo sistemos. Situacija keičiasi šioje srityje. Mane informavo priežiūros komiteto vadovas, kad šiuo metu priežiūros komitetas dabar vertina savo poreikius tam, kad būtų galima užtikrinti efektyvę prieigą prie bylų valdymo sistemos. Yra darbiniai susitarimai, kuriuos pasirašė ankstesnis priežiūros komiteto vadovas ir Olaf generalinis direktorius. Olafas mane informavo, kad to darbinio susitarimo yra laikomasi ir kaip buvo pasakyta sustikime, Gegužės mėnesį, jeigu priežiūros komitetas matys, jog yra būtinybė kažką pagerinti, keisti tuos darbinius susitarimus, tai tuomet komitetas pateiks savo siūlymus, mintis apie tai, ką reikėtų daryti. Na ir aš tikiuosi, kad Olafas atvirai pažiūrės į tuos siūlymus keisti darbinius sustarimus tam, kad būtų galima išspręsti priežiūro, priežiūros komiteto poreikius, laikantis ES teisės aktų. Klausimas dėl tų ribinių dydžių. Aš bandžiau jau tai paaiškinti mūsų ankstesnių susitikimo metu, kad neliktų nesusipratimų. Čia mes nekalbam apie ribinius dydžius. Olafe pradėjo galioti naujos taisyklės. Buvo įdėkta sistema, kur vadinasi tyrimo politinės, e, politiniai prioritetai, kurie pakeitė anksčiau egzistavusias taisyklės. Ir dabar tyrimo politiniai prioritetai remiasi keturiais kriterijais ir tie keturi kriterijai apima proporcingumo principą, kas reiškia, kad, kad iš Olafo yra reikalaujama darbo rezultato, reikalaujama, kad e, būtų numatytos tam tikros taisyklės siekiama pridėtinės vertės iš tų tyrimų. Ir ketvirta, efektyvus išteklių valdymas ir penkta finansinis poveikis. Esant šiam kontekstui buvo paminėti tam tikros sumos tam tikrose sektoriuose, tačiau tai yra tik tam tikros nuorodos, orientaciniai dydžiai. Ehm, o šiaip remiamas į mano minėtais keturiais kriterijais – Kalbant apie praktinę Olaf veiklą, turiu Jūs dar kartą informuoti, kad nuo 2012 vasario, kai įsigaliojo naujos taisyklės, 46 procentai visų bylų, kurios buvo pradėtos muitinės ir struktūrinių fondų srityje, buvo arba mažiau siekiančios negu vienas milijonas eurų, arba jų finansinis poveikis buvo nežinomas. Taigi 46 procentai buvo tokių bylų, pusė beveik. Buvo pradėtos dėl sumų, kurios siekia mažiau negu milijoną eurų. Be to, mes kalbame apie ES finansinių interesų apsaugą ir OLAF veiklą. Ir čia galiu pasakyti, kad 2012 Olafas 185 bylas pradėjo šiuose dviejose srityse, o 82 tik atveju buvo pradėti 11 metais, 59, 2010, 25 bylos 2009. Taigi, mano klausimas būtų toks, ar manote, kad bylų pradėjimas, vis daugiau bylų pradėjimas Ir to bylų skaičiaus išaugimas daugiau negu septynis kartus, lyginant su 2009-aisiais, yra koks nors negeras dalykas. Ar tai rodo, kad Olafas blogai dirba? Aš manau priešingai, kad tai rodo reikšmingą Olafo darbo kokybės jo veiklos pagerėjimą šioje srityje. kai dėl priežiūros komiteto informavimo, dėl užbaigtų bylų. Dar kartą turiu pasakyti, kad pagal mano turimą informaciją Olaf laikosi numatytų taisyklių, kur yra numatyta, kad priežiūros komitetas turi būti informuotas iki tol, kol byla tyrimas perdodamas nacionalinėms institucijoms. Olafo. Olafui nėra pasakyta, kad jis turi laukti priežiūros komiteto nuomonės dėl užbaigtų tyrimų ar bylų. Olaf laikosi šio reglamento reikalavimo. Na, suprantama, mes galime turėti skirtingą supratimą šitos taisyklės, tačiau teisinių požiūrių aš manau, kad viskas yra aišku. Ir teismo e, sprendimo atveju be abejo reikia informuoti priežiūros komitetą. Tai buvo padaryta Frančevik bylos atveju ir, ir kitų kai kurių bylų atvejais. Ir manau, kad jūs puikiai žinote, ką, kas yra pasakyta Olaf reglamente. E, reglamente 11 straipsnio pirmojo dalyje yra pasakyta, kad priežiūros komitetas gali uh, įsiterpti vykdant tam tikrus tyrimus pagal nustatytą tvarką. Tačiau norėčiau pasakyti, kad yra labai svarbu, kad komisija turi galimybę išaiškinti šios dalykus ir labai svarbu žinoti, kodėl kartais Olafas negali atsakyti į visus pateiktus klausimus, o būtent dėl to, kad vyksta dabar trys teismimo procesai, kurių vienas Maltoje, antras Luksemburgė ir trečias Briuselėje. Manau, kad esate susipažinę su Frančiabik byla. Ponas Frančiak buvo Eurostato generalinis direktorius tuo metu. Europos komisija pralaimėjo bylą, būtent šią bylą, nes teismas nusprendė, kad komisija atskleidė per nelik daug informacijos ir tuo buvo pažeista nekaltumo prezumcija mūsų minėtos mens. Vienos minutės patikslamasis klausimas, ponė Greslė. Dėl statistikos e, ir bylų statistikos. Ar jūs žinote, kad šiandien bylos yra įskaidamos į skirtingus paketus? Taigi, kas seniau buvo viena byla, dabar yra 3-4 bylos. Ar jūs žinote, kad bylos po pusantro, po 18 mėnesių yra užbaigiamos ir pradedamos kaip naujas numeris, su nauju numeriu. Taigi, tokiu būdu e, yra vykdoma statistinė kosmetika, mano supratimo. Jei įmanoma trumpas komisijos nario atsakymas. Aš tiesiog e, nepritariu jūsų pozicijai, nes pagal 2012 metų vasario pirmą dieną pradėjusias veikti naujas taisyklės ir e, būtent dėl jų įsigaliojimo Olaf turėjo atlikti visų atliktų tyrimų vertinimą. Kaip aš jau minėjau, prieš šią reformą būta tyrimų, kurie buvo vykdomi metų metus ir tai buvo didžioji problema. Ir kokių žingsnių ėmėsi Olafas. Olafas peržiūrėjo visus tyrimus ir prieėmė sprendimus, uh, visų tyrimų atveju, remdamasis naujomis taisyklėmis. Reikėjo iš naujo pradėti tyrimus kai kuriais atvejais, kai būta tam tikrų įtarimų sukčiavimu ir remiantis tuo e, buvo ir pradėti tas e, tam tikrų įstrigusių, įsisenėjusių tyrimų tyrimas iš naujo. Uh, tais atvejais, kai mes galvojame, jog nėra pakankamai įrodymo, jog būtų nusikalstamos veikos, tyrimai buvo pabaigti. Ir būtent tuo metu um, tokiu būdu tyrimas buvo baigtas. Manau, kad tai yra esminis e, patobulinimas, prie kurio prisidėjo ir priežiūros komitetas. Dabar tyrimo pradėjimo procedūrą, ją aš beje gerai prisimenu, daugelį atvejų dėl PIF konvencijos Parlamentas vis pra, pabrėždavo, kad tyrima, tyrimai vyksta per ilgai ir kad tyrimų pradėjimas yra sudėtingas. Turiu pasakyti Jums, kad at, atrankos fazė sutrumpėjo nuo 6,5 mėnesio iki 1,5 mėnesio 2012 metais, nuo 6,5 iki 1,4. O bendrai tyrimo trukmė sumažėjo nuo 29,1 mėnesio 2011 metais iki 22,6 mėnesių 2012 metais. E, taigi aš manau, kad šie skaičiai aiškiai parodo, jog įdėkta OLAF reforma jau duoda teigiamų rezultatų, nors pritariu ir kalbėdama su OLAF vadovybė aš taip pat pabrėždavau, jog yra ilgai trunkančių tyrimų. 22,6 mėnesiai vienam tyrimui, statistiniam tyrimui irgi yra labai ilgas laikotarpis, reikia pažango šioje šrityje, tačiau tam tikros pažangos aš jau matau. Ačiū. SRD frakcijos vardu, ponė Ajala Zender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh... Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Šemetai, kad sutiko dalyvauti mūsų posėdėje ir aptarti kartu su juo susidariusią padėtį ir iškilusias problemas priežiūros komitete ir uh, Olafe. Turiu e, tokį klausimą. Kada, kaip e, komisijos narys atsakingas už kovą su sukčiavimu, jūs supratote, kad ponas kad pono daly veikla e, buvo tyrimo objektas. Kada jūs tai sužinojote? Kada jūs sužinojote, kad jūsų kolega e, pradėtas įtarti sukčiavimu? Toliau, kitas klausimas, kadangi tai susijęs su interesų konfliktu ir tai man labai rūpi. Žinome, kad e, nuo 2004 metų yra e, sudaryta keletas sutarčių tarp Europos komisijos ir didelių tabako įmonių. Ir kad tai susiję su e, tabako gaminių kontrabandos finansavimo. Kiek aš žinau, Olafas dalyvavo darybose šituo klausimu tarp komisijos ir tabako pramonės. Ir dėrybose dalyvavo komisijos teisės tarnybos atstovai. Tad mano klausimas yra, kaip, kaip e, iš tikrųjų, koks buvo Olafo vaidmuotose dėrybose derantys su didelėmis tabako įmonėmis. Aš skaičiau jūsų interviu spaudoje šiuo klausimu. Čia kalba sukosi apie 17 milijonų eurų sumą. Ponas Kessler mums nepateikė konkrečios informacijos ir aš norėčiau paklausti jūsų, koks konkrečiai buvo Olafo vaidmo šitame kontekste. Toliau e, priežas komitetas. Kaip jūs numatote apsaugoti šią struktūrą, kuri yra labai svarbu e, principinių požiūrių, principų užtikrinimo požiūrių ir pasitikėjimo Olafu požiūrių. Kaip jūs e, apsaugosite šią struktūrą? Tai yra struktūra, kuri kelia problemų, tačiau būtina, kad jinai būtų. Jinai kelia problemų, e, tačiau jinai būtina užtikrinti nepriklausomumui etikos požiūrių taip pat jinai yra labai svarbi. Todėl aš manau, kad ši struktūra turi būti apsaugota. Lygiai taip pat, kaip kaltinamųjų teisės taip pat turi būti ginamos, nes jeigu taip nebus, tai tuomet iškils problemų. Tad kaip jūs numatote, ką jūs numatote daryti, siekdamas priežas komiteto apsaugos. Ir taip pat norėčiau paklausti dėl panios Šembri interesų konflikto. Jinai yra Maltos atstovė ir jinai tyrė bylą Maltoje ir, ir, ir iškyro tam tikrų interesų konfliktų. Ir koks jūsų vaidmuo buvo šitame kontekste ir ką jūs konkrečiai darėte toje situacijoje. Ačiū, pane Ajala. Sender, tikriausiai išmintingiausia, pane komisijos nariai, būtų atsakyti iš karto, taigi žodis jums. Atsakant į jūsų pirmą klausimą, svarbu pabrėžti, kad aš kaip komisijos narys esu atsakingas už politinius klausimus, o ne konkrečius tyrimus. Ir jo labiau negaliu kištis į konkrečius e, tyrimus. Tai numatyta teisės aktuose. Aš buvau informuotas apie komisijos nario dali atsistatydinimą e, ponas Barosas mane informavo atsistatydinimo dieną. Aš prisimenu, kad aš tuomet viešėjau Indijoje ir man paskambino pirmininkas informuodamas mane apie šį faktą. Kalbant apie tabako susitarimus. Turime suvokti šių e, tabako pramonės e, Europos komisijos susitarimų e, reikšmę. Re, reikalavimai tabako gamintojams susiję su galimybę atsekti ir kontroliuoti sutartie dalyvaujančių įmonių veiklą. Ir tai yra bendro pobūdžio susitarimai e, dėl atsekamumo ir prekybos. Ir tabako direktyvoje yra numatytas toks reikalavimas Dėl atsakamumo ir kontrolės, ir aš jie gerai prisimenu, poveikio vertinime tabako direktyvoje yra numatytas reikalavimas įdėkti veikiančias sistemas, leidžiančias e, sumažinti tabako gaminių e, kontrabandą ženkliai per penkerius metus. Tabako gamintojai privalo laikytis e, tam tikrų reikalavimų susijusių su e, konfiskuotomis cigaretėmis e, ir tabako gaminiais. Yra numatyta baudų sistema. Taigi šie susitarimai įpareigoja tabako gamintojus elgtis sažiningai šioje srityje o surinktos pajamos yra perdodamas ES bendrajam biudžetui ir ES valstybėms narėms. Tai yra didelės sumos, nes visi keturi susitarimai iš jų visų maždaug nei, mažiau, daugiau nei 2 milijardai eurų e, yra surenkama į ES biudžetą. Ir šios sumos nėra kažkaip e, e, specifiškai priskiriamos Olafui, kaip jau minėjau, jos skiriamos ES bendrajam biudžetui, taigi mes čia neižvelgiame jokių uh, interesų konfliktų e, dėl to, kad OLAF dalyvauja dėrybose su tabako gamintojais. Jo labiau, kad viena iš OLAF e, funkcijų yra rasti priemonės, leidžiančias geriau spręsti cigarečių kontrabandos e, ir klastočių problemas. O šie susitarimai mums ir leidžia imtis e, veiksmingų priemonių. Viena iš priemonių patvirtiname praėjusią savaitę, tai strategija e, skirta kovai su cigarečių kontrabanda. Manau, kad tai yra didelė problema, kurią reikia ES išspręsti e, ir vertinti kaip rimtą problemą. Tam ir yra numatyta mano minėta strategija. Dėl priežiūros komiteto ir protekcijos galimos, jūs taip įvardijote. Gegužės 25 dieną viešėdamas čia aš jūs patikinau, kad vienodai yra traktuojami tiek Olafas, tiek Olaf priežiūros komitetas. Ir viešėdamas priežiūros komitete gegužės mėnesį Aš labai aiškiai pabrėžiau, kad priežiūros komitetų nuomonės ir rekomendacijos turėtų e, leisti tobulinti Olafo veiklą. O siekiant kad priežiūros komitetas ir OLAF e, bendradarbiautų glaudžiau. Aš e, siūliau ir toliau organizuoti trišalius susitikimus, kuriuose dalyvaučiau ir aš, ir mes aptartume rekomendacijų, kurios parengęs priežiūros komitetas įgyvendinimo galimybės. Taip pat e, buvo pateikta veiklos ataskaita. Aš pabrėžiau, kad jei veiksmų planui bus pritarta ir jis bus įgyvendintas, e, tai mes e, šioje situacijoje galėsime sulaukti pažangos. Tačiau tiek OLAF atstovai, tiek priežiūros komiteto atstovai buvo vis dėlto sugebėjo spręsti tas problemas, kurias turėjo anksčiau. Ačiū, atsižvelgdamas į mus spaudžiantį laiką, tai kad mums liko dešimt minučių, suteiksiu tik labai e, tr trumpus pasisakymo laikusinės. Por favor. Dėkuoju, ponė Pirinkė, labai trumpai. Aš norėčiau, kad e, panas komisijos narys, jisai sakė, jog komisijos ir Olafo deklaracijoje yra pasakyti tokie tokie dalykai, bet Olafas dėrėjosi su uh, įmonėmis tabako įmonėmis. Tačiau koks buvo darybų turinys, jog Olafas dėrėjosi komisijos vardu? Kas tai buvo per darybas, juk jūs dėl, dėrėjotės dėl tam, tikro, dėl tam tikrų dalykų? Koks buvo turinys jų? Jūs dėrėjotės komisijos vardu. Niekur apie tai nėra parašyta konkrečiai. So, uh... Trumpas atsakymas. Na, aiškumo dėliai reikia pasakyti štai ką. Tie susitarimai veikia. Manau, kad 2004 metais pirmieji tie susitarimai atsirado, kiti vėliau. Ir Olaf dalyvavo darybose dėl tų susitarimų, teikė savo ekspertų žinias ir taip pagerino susitarimų kokybę. Tie susitarimai tapo daug efektyviau veikiantis. Taip pat gavau laišką iš pono Tolir dėl prieigos prie dokumento. Nes buvo prašoma galimybės gauti dokumentus ir juos išstudijuoti saugioje vietoje. Ir noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę juos pateikti čia, Europos parlamente, numatytame kabinete, komiteto nariams ar Europos parlamento nariams, kad jie galėtų susipažinti su tais dokumentais Europos parlamente. Okay. Die nächste Fraktion ist die. Nuostabu, kita frakcija yra ALDE frakcija, ponas Kilakakis. Thank you, komis... Dėkoju, pane komisarė, už jūsų kantrybę, už dalyvavimą mūsų posėdėje. Aš stebiu Olafo veiklą jau ketverius metus, kai esu to, šio komiteto narys. Mano problema visą buvo štai kokia. Man kelia problemų ne jų atliekamas darbas, bet tas greičiau tai, ko jie nedaro, yra problemiška. E, pavyzdžiui, kad ir daly, komisaro daly atvejis. Susidaro toks jausmas, kad veikia tokio žemo dažnio e, diskusijos barniai. Regisi, kad dabar visą tai e, įstūmė Olaf į visišką aklavietę. Olafas minimas daly byloje ir kitur. Turime kokį 20 milijonų kišininkavimo atvejų visoje Europos Sąjungoje, viešajame sektoriuje, valstybėse narėse. Kai kurie iš šitų dalykų yra susiję, koks šimtas tūkstančių yra susiję su Europos Sąjungos fondais, tūkstančiai bylų iškeliami, iš, iškeliama e, kasmet ir pusė grįžta pas mus. Ir Olafas tikrai atsidūrė klagatvėje. Ką galėtumėte jūs nuveikti, kad iš bent jau, ką, ką bent jau institucinių pagrindų galite padaryti, kad iš to aklavigatvio Olafas ištrūktų? Question. Can we get a... Trumpas buvo klausimas, gal sulauktume ir trumpo atsakymą, ponė komisarė. Komisarė Šemeta. Pirmiausia, Norėčiau pabrėžti, kad Olafas veikia ir toliau. Jei pažvelgtumėte į skaičius, pamatytumėte, kad jo veikla reikšmingai suintensyvėjo, lyginant 2012 metus, nes tais metais Olafe 1772 atvejai buvo tilti 921 atvejais 11, 886 atvejai ankstesniais metais. Matome, kad darbų apimtis tyrimai išaugo du kart per pastarosius keletą metų. Olafas taiko naujas taisyklės ir jo reorganizacija pasiteisino, jis dabar Olafas veikia geriau negu anksčiau. Kai dėl politinių veiksmų pirmiausia, mums reikia priimti Olafo reglamento pakeitimus. Dėl to buvo sutarta taip teisėkros procesų dalyvių, nes tas reglamentas suteikia tvirtesnio reguliavimo galimybę visose srityse, įskaitant ir pagrindinių teisių apsaugą. Naudodamas į sprogą, norėčiau pakviesti parlamentą pritarti balsavimo būdu tam reglamentui kito plenarinio posėdžio metu Strasbūre, kadangi turime neužmiršti to, kad mums prireikė septynių metų dėrybų, kad dėl pasiūlymo būtų sutarta ir iš tikrųjų gaila, kad nepavyksta susitarti dėl jo paskutinio etapo. Kaip jau buvo sakyta anksčiau diskusijose, mes baigiame darbus dėl Europos prokuratūros. Tai bus ta įstaiga, kuris bus atsakinga už kriminalinius, baudžiamuosius tyrimus administraciniai tyrimai bus atskirti nuo baudžiamųjų ir kalbant apie finansinių interesų tai gynimą, mes turime priemonių spręsti e, nusikalstamo elgesio atvejus, kai pažeidžiami ES interesai finansiniai. Mes esame pasirengę, kaip jau sakėme ir anksčiau, dirbti toliau, kad po reglamento prieimimo būtų galima ir toliau tobulinti galiojančią tvarką. Ir taip pat, kad jie sustiprinti kai kurias nuostatas, mastome apie galimybę įdėkti nepriklausomą kontrolės sistemą, procedūrinės garantijos sistemą ir pačią koncepciją. Mes mąstome taip pat apie kitas priemonės, kurios padėtų geriau užtikrinti pagrindinių teisų apsaugą. Tai yra politiniai veiksmai. Ir čia dar turi įvykti rimta konsultacija su OLAF, su Europos parlamentu, su taryba, kad galėtume dar geriau išspręsti juridinę šio reikalo pusę. Labai ačiū, labai trumpai. Net neklausimas, tiesiog baigiamoji pastaba. Svarbu, kad jūs pabaigtumėte darbą susijusiu su Europos viešaja prokuratūra, nes kartais reikia tiesiog įspirti kamolį, kad e, ta betvarkė baigtųsi. Taigi, e, kaip galima greičiau. Ačiū. Žaliųjų frakcija, panas Tas. Komisaris, e, niemand vraagt u. Dėkuoju. Pone komisijos nariai, niekas jūsų ar priežiūros komiteto neprašo kištis į dabar vykstančius tyrimus. Niekas jūsų to neprašo. Tačiau jūs privalote užtikrinti, kad pasitikėjimas Olafu iš tikrųjų būtų realus, kad pagristas būtų. Parlamentas yra išsakęs tam tikrų kritinių pastabų. Parlamento pirmininkas ir, ir didžiausios partijos prašė, jog kad atsistatydintų Olafo generalinis direktorius. Galima priimti kiek nori rezoliucijų, tačiau jos nebūtinai bus veiksmingos. Per šios dienos klausimus buvo konstatuota, ir jums turbūt apie tai buvo pateikta informacija, kad e, vienas aukštas komisijos pareigūnas, pareigūnas melavo bent jau vienu klausimu, kuris buvo pateiktas. O klausimas buvo toks, ar ponė Šembri, buvusi Maltos kovos su zakčiavimu struktūros vadovė ir buvusi priežas komiteto narė, ar jinai dalyvavo tokiame ir tokiame posėdėje. Atsakymė raštu buvo pateiktas atsakymas, kad ne. Aš dalyvavau tame posėdėje pats ir uh, direktorius nepripažino, kad jinai dalyvavo. Komet mums meluoja aukštas pareigūnas, sakykime, jeigu kandidatas į komis, komisijos narius meluoja, jis neturi jokių šansų būti paskirtas. Tuo tarpu e, mano minėtas pareigūnas melavo ir tai yra absoliučiai objektivus faktas. Ar jūs esate pasirengę pradėti e, tyrimą, tarnybinį tyrimą pono Kesslerio e, atžvilgiu? Mes jo neteisėm iš anksto, tačiau ar nereikėtų tarnybinio tyrimo, nes Olafo pareigūnas mums melavo. Ar jūs esate pasirengę atlikti tokį tyrimą? Äh, Labai ačiū Pone Stas, gal galite išjungti mikrofoną? Pone komisijos nary, galite iškart ir atsakyti į šį klausimą. Hmm. Komisijos nario mikrofonas neveikia. <laughs> <laughs> uh, Okay, uh, so, um, Mes uh, kalbame apie diskusijas, kurios vyko šį rytą. Ir aišku, aš dar turėčiau panalizuoti šios diskusijos rezultatus. Tarnybos mane informavo. Uh, kad Olafas turėjo atsakyti į klausimus, kuriuos jūs išvardėjote kaip ABCD ir taip toliau. Daugiau nei 200 klausimų buvo pateikta. Ir e, nedaug laiko buvo palikta atsakymų parengimui kaip aš supratau, iš parlamento pateiktų klausimų. Aš dabar tiesiog pasakau, e, apie ką aš buvau informuotas. Taigi aš taip supratau, kad jūsų pateiktas klausimas buvo, ar pone Skembri dalyvavo tyrime ir atsakymas buvo, kad ji nedalyvavo tyrime tačiau ji dalyvavo kaip vertėja klausimų metu, nes e, asmuo arba liudininkas, e, kuris buvo apklausiamas, e, tiksliau, jam reikėjo vertimo paslaugų. Apie tai aš buvau informuotas ir tikrai turiu įvertinti situaciją ir pateiksiu jums savo poziciją, kai kitą kartą viešėsiu parlamente. Her, ponas Tas, vieną minutę. Šį žaidimą galime žaisti ilgai, tačiau komisijos strategija yra aiški. Petis petin ir vaidinti, kad niekas neįvyko. Sprendimas buvo priimtas Maltoje prokuroro Balzami kuris e, nusprendė nedaryti tyrimo ir netirti buvusio komisijos nario um, korupcijos bylos. Tyrimas buvo tikrai blogas, netitinkantis standartų, o, o ponas Kessleris tiesiog atėjo ir čia primelavo visko, žaidė žodžiais, buvo tiesiog apklausa ir tekste aiškiai, aiškiai vardinta, kad tai buvo interviu. O ponas Kessler turėjo atvykti ir patvirtinti kai ko. Aš komisijos nary jūsų tiesiog klausiu, ar jūs esate pasirengęs pradėti disciplininį tyrimą arba tyrimą dėl pažeidimo, dėl to, kad Kessleris melavo. Drausminį tyrimą tiksliau. Ponas komisijos narys. Mikrofonas vėl neveikia. Uh, uh, can, uh, Galiu tik pakartoti, kad man prieš atvykstant į šią salę buvo pasakyta e, tam tikrą informaciją ir aš gal neteisingai supratau jūsų klausimą. Aš dabar negaliu atsakyti jūsų klausimą neturėdamas informacijos. Aš tikiuosi, kad jūs mane suprasite. O kalbant dėl E, policijos e, komisaro e, ar Maltos prokuratūros veiksmų Maltoje. Čia reikia labai aiškiai skirti administracinį tyrimą nuo baudžiamojo persekiojimo. Ir Olafas atsakingas už administracinio pobūdžio tyrimus, o baudžiamasis persekiojimas, kaip jūs tikriausiai gerai žinote, Maltoje vis dar vyksta. Ir jei aš teisingai e, perskaičiau transkriptą, tai ką sakė um, policijos pareigūnas, nėra pakankamų įrodymų byloje. Okay. Uh, the last of the political groups. Uh... Paskutinė politinė, politinė pra, frakcija ACR. Atsirau vieningieji kairieji. Ponas De Jong, nes IF nėra. Maar heel klein verschil ECR of GUE. Um. Ehm. Dėkuoju. Nedidelis skirtumas apie ACR ir komunistų, tiesa? Ačiū, ponė komisarė, kad atėjot šią popietę į posėdį. Norėjau užduoti klausimą dėl tyrimo, kurio, tyrimų, kurios vykdo lab kokybės. Mes be abejo žinome, kas įvyko su Maltos atveju ir klausiu dėl to dėl tyrimų kokybės. Turiu porą klausimų, jeigu klausysime to, ką sako pona Šemeta, mums bus aiškiau dėl poveikio analizės. Priežiūros komitetas mums sako štai kam. Jeigu norime sužinoti, kas vyksta atskirais atvejais, mums sunku gauti dokumentus. Turime dokumentus, kur, kur išimti atskiri gabalai, kurie yra neįskaitomi. Ir yra pernelyg daug dalykų, kurie yra nudažyti tiesiog pilkai ir kurie nepateikti. Tai, tai ir mūsų atveju yra lygiai tas pats. Kai mes pateikėme klausimus, sulaukime tokių pusinių atsakymų. Ir lygiai taip pat e, remiamasi visokiais, visokiausiais argumentais, neva asmens duomenų apsaugo ir panašiai. Tai kaip man pasitikėti tuo, kas sakoma? Ar mes galbūt galėtume kokio nors dieviškos pagalbos dėka sulaukti pilnų atsakymų į savo klausimus? Tai pirmas klausimas. Antra. Ar manote, kad kokia nors konfidenciali komisija ar koks nors išminčių komitetas galėtų būti sudarytas. Nes ar nemanote, kad prokuratūra nacionalinė remsis Olaf duomenimis ir tai gal nėra pas geriausias atvejs. Ponas Kessleris mums be kitako sakė, kad kai kuriuos duomenys pono Kesslerio ir Olafo prašoma nagrinėti iš įvairių institucijų ir komisijos, nagrinėti prioritetinę tvarką. Gal man, man tokia praktika atrodo įdinga ir negera, ar galėtumėt užkirsti ją į kelią? Ačiū, ponė De Jong. Du tikslus klausimai, pana komisijos nariai. Well, answering to, to your, your first question, uh, I... Dėkoju. Aš Norėčiau pasiremti dabar turimais skaičiais. Iš 71 prašymo, kurį pateikė priežiūros komitetas priėmus naujas taisyklės, Olaf atsižvelgė į visus reikalavimus, 61 atvejai, 61 byla buvo parengta, kad priežiūros komitetas galėtų susipažinti su tomis bylomis. Dėl kitokių prašymų gauta nebuvo, dėl kitų bylų nebuvo gauta prašymų. Tas teksto dalies užtušavimas ar išėmimas egzistavo anksčiau. Praėjusiu metu gruodį, teisingai pamenu, sako komisaras Olafas apsisprendė dėl instrukcijų susijusių dokumentų e, užtušavimų. Klausimas buvo nagrinėtas. Mano nuomonė čia yra labai aiški politinių požiūrių. Ir noriu jums tą nuomonę pasakyti, jeigu yra papildomų problemų tose srityse, tai be abejo būtina dirbti toliau ir dirbti laikantis praktinių taisyklių tam, kad taisyklės būtų pagerintos. Nes tik bendrai kartu dirbdami mes galime pasiekti abipusio supratimo ir sutarimo su priežiūros komitetu ir OLAF. Prisiminkime, kad čia mes kalbame apie labai jautrę informaciją. Jeigu tie santykiai bus paremti tik gerą valią, o ne aiškiomis taisyklėmis, kurios visiems būtų suvokiamos. Tai tuomet problemų neišvengsime. Bus tu, iš tikrųjų tikra katastrofa, jeigu jautri informacija dėl konkrečių tyrimų pradeda cirkuliuoti neapsaugota, kur tik nori ir kada nori. Manau, tai yra svarbiausias dalykas. Ir aš manau, kad mano vaidmuo turėtų būti palengvinti tuos santykius, tą darbą, kad taisyklės būtų plėtojamos, vystomos, kad būtų galima sulaukti visapusio aiškumo santykiuose tarp OLAF ir priežiūros komiteto. Ir patikėkit manim, aš neremiu kurios nors vienos pusės, nes aš noriu, kad abi šios struktūros, nepriklausomos struktūros, dirbtų kartu ir kad veiktų efektyviai. Kai dėl prioritetų. Žmonėms yra, ko gero, normalu mąstyti, kad jų situacija, jų atvejais yra prioritetinis visais atvejais Nes dažnas mano, kad tai, ką jis daro, yra svarbiau lyginant su visu kitu. E, Olafo generalinis direktorius sprendžia nepriklausomai, kas yra prioritetas, kas ne. Ir jisai pats vertina, ar vienas ar kitas atvejis turi būti laikomas prioritetiniu, ar neturi būti tokiu laikomasi. Tai yra generalinio direktoriaus viena iš pareigų. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mielos kolegės ir kolegos, mes išklausėme visų frakcijų atstovus. Dar du kolegos nori e, pasisakyti tiek ponia Greslė, tiek ponas Balčytis, tačiau prieš suteikdamas žodį e, kaip komiteto pirmininkas noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai. Pone komisijos nari, mes labai vertiname, kad jūs šiandien e, po pietą atvykote pas mus. Mes e, dėkojame Jums e, už tai, kad Jūs ėmėtės tarpininkavimo veiklos e, tarp priežiūros komiteto ir generalinio direktoriaus, ar generalinio direktoriaus ir priežiūros komiteto nes abi institucijos labai svarbios siekiant, kad kovos su sukčiavimo tarnyba veiktų sklandžiai o po pagiros žodžių ir peikimas. Kai mes teikiame klausimus komisijai ir jau kelintą kartą į klausimus neatsakoma, e, teisinantis tuo, kad tyrimai vis dar vyksta, tokia procedūra mūsų netenkina. Juo labiau, kad klausimai mūsų pateikti daugeliu atveju visiškai nesusiję su e, tyriamais tyrimais arba kai kuriais atvejais informacija apie atliekamus tyrimus jau yra paviešinta žiniasklaidoje. Toks komisijos veikimas mūsų yra vertinamas kaip nepasitikėjimas Europos parlamentu, o nepasitikėjimas gali virsti ir visiškus santykių, santykių atšalimu ar nepatikimumu. Taigi, mūsų funkcija yra demokratiškai kontroliuoti jūsų veiklą. Ir pagaliau klausimas e, dėl Olaf veiklos ir kyšininkavimo bandymo. Praėjusiais metais spalio mėnesį Olaf e, tyrimo pasiekoje atsistatydino komisijos narys. Jei dabar bus e, nustatyta Maltos prokuratūros ir policijos tyrėjų, kad nėra pakankamai įrodymų prieš komisijos narį dali, tai mes e, šią bylą interpretuojame kaip baigtą, nes buvo parei, pasakyta, kad nėra pakankamai įrodymų. Pasirodo, kad komisijos narys dali nedalyvavo korupcinėje sąrangoje. Ir ar dabar mes turėtume laukti, kol baigsis visi teisminiai procesai, ar turime laukti, kol bus priimtas sprendimas dalybyloje, ar Dabar staiga nebesvarbus tie įrodymai, kuriais remiantis buvo reikalaujama dali atsistatydinimo. Taigi aš noriu paklausti komisijos nario, ar tai, kad savo laiku būta nepakankamai įrodymų ir buvo priimtas sprendimas, tai kur kitur galima kalbėti apie tokį atvejį šiame pasaulyje, jei ne Europos parlamente, kur yra susirinkę piliečių išrinkti žmonės laukiantys atsakymo. Ir po to, kai iš ryta ponas Kessleris labai aiškiai pabrėžė, kad jis visada E, galėjo pabrėžti, jog nėra e, konkrečių įrodymų, E, įrodančių, jog komisijos narys dali dalyvavo nusikalstamoje veikoje, tačiau tuo pačiu metu daugelis žmonių ir žurnalistų ir buvusių čia Briuselėje tikriausiai prisimena, kad prieš devynerius mėnesius tuomet buvo kalbama apie e, nebejotinus įrodymus e, ir ženklus, kad komisijos narys įtariamas korupcijai ne veikla. Taigi dabar e, staiga retorika pasikeitė ir mes kaip parlamentas tiki, tikimės, kad bus atsakyta į visus klausimus ir į tuos, kurie susiję su dali ir į tuos, kurie nesusiję su juo. Ir mes Ypač tikimės, kad bus atsakyta į klausimus susijusios su, su dali. Jo labiau, kad nuo 2013 metų gegužės 20 dienos e, tapo aišku, pirmininkų saigoje buvo nutarta nebekviesti komisijos pirmininko Baroso į pirmininkų saigą, o mes kaip kontroliuojanti institucija, mūsų komitetas buvo įpareigotas kaip atsakingas komitetas visus klausimus svarstyti savo kompetencijoje ir parengti atsakymą arba pateikti savo išvadas kurias kaip rekomendacijas mūsų komitetas tada turėtų perduoti pirmininkų saigai ir frakcijoms, o vėliau Europos parlamento plenariniam posėdžiui. Tai nėra lengvas uždavinys Tačiau iškyla ir klausimas, kiek komisija yra pasirengusi ir apskritai pajėgi padėti mums susidoroti su šią užduotimi. Personen. So, uh, I think that uh, um, I, uh, I can really uh, say to what, what you just. Galiu tik pakartoti tai, ką minėjote ir jūs. Europos komisija bendratarbiavo su parlamentu tiek, kiek įmanoma, kad būtų galima išsiaiškinti tuos klausimus. Mes pateikėme atsakymus į klausimus Europos parlamentas juos pateikė, mes juos atsakėm. Manau, kad visi suprantame tai, kad Europos Sąjunga yra ta vieta, kur vyrauja teisės viršenybė. Tad teisės viršenybės turi būti tinkamai laikomasi. Tai yra labai svarbu, kai komisaras atsako į klausimus kuriuos pateikia Europos parlamentas, tai yra išraiška to, kad teisės viršenybės principų yra laikomasi. Dabar vyksta bylų nagrinėjimas teisme jūsų minimu atveju. Vyksta trys bylos Maltoje, Luksemburgė ir Belgijoje, Briuselėje. Ir Europos komisija kol kas, kad ir kaip bebūtų gaila, negali pateikti atsakymų visus klausimus dėl tų bylų būtent. Norėčiau pakviesti visus Europos parlamento narius suprasti mūsų padėtį paskaitykite, kokie sprendimai buvo priimti teisme anksčiau. Komisija pralaimėjo nedaug bylų, bet kai pralaimėjo, tai dažniausiai tas pralaimėjimas buvo susijęs su tuo, kad nebuvo laikomas ir nekaltumo prezumcijos principo. Ir dabar komisija būtent dėl to šitaip ir elgesi. Šios bylos yra nagrinėjamos dabar teismuose, jos vyksta ir pasižiūrėkime, kas bus paskui. Esame Europos komisija, turime, būdami Europos Sąjungos starčių sergėtojai, patys laikytis galiojančių taisyklių. Ir tik tokiu būdu komisija gali veikti. Thank you very much. Uh, point of order. Ja, commissaris, ik, ik wil niet lastig doen. Het ligt niet in mijn aard om lastig te doen. Maar die twee. Ne, komisijos nariai. Aš e, nenoriu dabar čia kelti problemų, bet e, jūs e, kalbėjote apie tris bylas. Kaip jos yra susiję su Olafo bylomis? Jūs sakėt, kad Belgijoje, pono daly byla Maltoje Swedish Match mums papasakojo kai kurių dalykų apie poną daly šiame komitete. Ir yra dar dvi nebaigtos bylos, nebaigtos nagrinėti bylos teisingumo teisme. Ponas daly pateikė skundą dėl to, kaip buvo su juo elgiamasi, bet tai iš principo nesusijęs su bylos es, es, esmė. Es, Čia kvestionuojamas e, pono Baroso veikimo būdas, kaip jis pristatė tos klausimus. Nežinau, ką tai turi bendros pastovimis dėl procedūros, dėl darbo tvarkos. Jūs leidote at, man pastebėti, nes komisija arba atsako, arba neatsako į dalykus, kurie yra neteisingi. I don't know why did you mention just uh, Jūs kalbėjote apie dvi bylas, o jų yra trys. Maltoje vyksta ta trečioji byla. Komisijos teisės tarnyba įvertino padėtį ir taip pat įvertino galimą potencialų atsakymo poveikį teismų vyksmui. Bet jau mūsų advokatai tokią nuomonę mums yra pateikę. Dar du žmonės norėjo paklausti, ponė Greslė ir ponas Balčytės. Pirmiausia, ponė Greslė. Pone komisijos nary, iš ties uh, keista, kad jūs elgiatės taip, lyg mes esame tie, kurie bus kalti dėl to, kad komisija pralaimės bylą. Generalinis direktorius spaudos konferencijoje po to, kai atsistatydino dali, e, pateikė informaciją. 15 klausimų žurnalistai e, pateikė Kesleriui ir jis atsakė. O dabar mes irgi norime kai ką sužinoti ir tuomet e, mes surengėme uždarą posėdį ir tuomet E, generalinis direktorius mums dar, darė nuorodą į nuorodą ir dar interviu į interviu ir ne, nesuteikė atsakymo. O dabar ta byla Bruselėje tai yra Swedish Match prieš dali. Komisija nesusijusi su tuo. Luksemburgo byla yra analment e, e, panaikinimo tiksliau skundas dali nesusiję su tuo, apie ką mes kalbame šiandien. Ir tai, kad vyk, kas vyksta Maltoje, taip pat nesusiję su tuo, ką mes čia kalbame šiandien. Todėl aš norėčiau, kad mes skirtume priežastį ir pasiekmę. Tikrai ne parlamentas yra prog problema. Ir pietus su pagrindinė liudytoja nėra taip jau nesvarbu. Ir beje, ar būtų ten vyno ar ne, irgi nėra taip jau nesvarbu. Ir tas faktas, kad liudytoja teigia, kad ji buvo kiek apsvaigusi tuo met, kai teisė savo protokolą, o e, ji net dvylikoje vietoje jų patai, jį pataisė, tai aš jau nebežinau, kaip čia susiję viskas su procedūra. Uh, Na, tai yra pateikta statistikoje, visa ši informacija. Ir man tai tampa neįmanoma, kad ir jūs mus kvailinate. 2012 metais Olaf mes pastebėjome tiek daug dalykų, kad e, nebegalima statistikos interpretuoti taip. 463 bylos 2012 metais buvo pradėtos vieną dieną, tą pačią dieną. 221 tą pačią dieną buvo baigta. Tikrai mes negalime čia nieko kalbėti apie tyrimų trukmės sutrumpinimą. Prašau, prašau, nors mes esame parlamento nariai, gal mes ir riboti, tačiau tikrai netokie riboti, kad mus galėtumėte e, taip makaronus kabinti. Aišku, čia dabar pasigirdo uh, nuomonė, kad e, neteisingai nerepetuojame skaičiai, tačiau ar tai buvo sukčiavimas ar ne, nežinau. Vienai per kitaip tai nebuvo rimta pasaba. Pone Balčytė, dabar jūsų klausimas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Noriu paprašyti, neignoruokit mane ateityje. Nes laukiu labai ilgai savo irgi taip pat klausimą užduoti, o galbūt ir pasiūlymą. Aš tikrai nenorėčiau dėkoti komisijos nariui už tai, kad jis šiandien atvyko. Ir manau, kad komisaras neįsižeis. Tiesiog e, tai, kas šiandieną vyksta, tai yra tiesioginė Europos komisijos ir kaip komisaro atsakingo už šitą sritį yra tiesioginė pareiga. Jis yra tiesioginė todėl, kad Olafas su visom savo tarnybom, pats Olafas ir priežiūros komitetas yra sudėtinė komisijos dalis ir tai yra instrumentas, kuris yra skirtas įgyvendinti tiek Europos komisijos, tiek Europos parlamento politiką apsaugant ES e, finansinius interesus kovai su sukčiavimu. Be to, e, tiek Olafas, tiek ir priežiūros komitetas yra finansuojamas iš ES pinigų. Jeigu yra finansuojamas, turi būti elementari atskaitomybė ir ne tik tais finansinė prasme, bet ir valdymo prasme. Kadangi Priežiūros komitetas, man ko labiausiai aš ir bijojau, nesutiko dalyvauti pakviečiant tiesioginiam vadovui komisarui į susitikimą. Todėl, manau, iškyla klausimas, ar priežiūros komitetas iš tikrųjų teisingai supranta savo vietą visoje šitoje struktūroje. Ir mes tikrai dar galim ilgai čia diskutuoti ir aiškintis. Aš turėčiau pasiūlymą pirmiausia, kad paraginti priežiūros komitetą, kokio jis bebūtų sudėtyje, kuo greičiau susitikti su savo tiesioginiu vadovu, politinė prasme, tai yra, kad Europos komisija neturi teisės pažeisti Olofo ir visų institucijų nepriklausomumo, kalbant apie tyrimą, kaip tą daryti, kada tą daryti ir taip toliau, bet politiškai privalo vadovauti. Tai paraginčiau kuo greičiau, kad jie susitiktų ir kad tos trys pusės galų gale įsiaiškintų nesutarimo priežastis. Ir turiu vieną pasiūlymą Europos e, komisijos komisarui. Yra, kada institucijos nesusikalba, yra taip vadinamos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Aš siūlyčiau galbūt pakoreguoti Europos komisijos darbo vidaus tvarkos taisyklės, kuriuose būtų aiškiai numatytos funkcijos dėl sistemingo susitikimo tų dviejų institucijų, OLOFO ir priežiūros komiteto, ir apsikalbėjimo visais įmanomais klausimais, įskyrus užtikrinant, kad nebus kalbama apie kažkokią politinę įtaką dėl tyrimų atlikimo. Ačiū labai. Labai ačiū kolega Balčytė. E, jei jūs galvojate, kad aš jūs pražiūrėjau, turiu pasakyti, kad pirmiausia turėjau išklausyti visas frakcijas pagal jų dydį. O tuomet jūs po ponios greslę buvote tiesiog sekantis po ponios greslę kalbėtojų sąraše. Aš tiesiog sažiningai laikiausi kalbėjimo sąrašo. Uh, Iš ties, jei ką nors ir pražiūrėčiau, tai tikrai e, atsiprašyčiau, tačiau šiuo atveju taip neįvyko. O dabar dar Ines Ajala Sender iš socialdemokratų paprašė žodžio, taigi suteiksiu žodį ir jums, o po to ponas komisijos narys e, baigia mosiams pasaboms. Ines. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti ponai Šemetai už dalyvavimą mūsų posėdėje. Pone Šemeta, kaip Europos komisaras, jūs esate savotiškas tarpininkas tarp e, tokių struktūrų, kurios, e, yra, kurios veikia jūsų kompetencijos e, srityje. Tad iš principo jūs atsakingas irgi dėl tos susidariusios padėties nes e, jūs turite apsaugoti tas e, struktūras ir jūs esate jų vadovas tuo požiūriu ir pirmininkas e, Baroso priėmė sprendimą, jis nusprendė elgtis taip, kaip jisai elgėsi, tačiau uh, matome, kokia susidarė padėtis. Jisai, aišku, galbūt iš geros valios taip darė, Vedam, vedinas e, teigiamų ketinimų. Pas daly e, turėjo atsistatydinti. Aš nesakau, kad e, jūs atsakingas už tai, tačiau šiame kontekste jūs esate savotiškas tarpininkas. Ponas Sodi šiandien e, jum patikė klausimą ir jisai sakė štai, kad jeigu bus nepasitikima Olafu, jo valdymu, jeigu nebus pasitikima tuo, kaip vyksta tyrimai, o komisija sako, jog būtent Olafas visą, visą tai pradėjo ir būtent iš Olafo buvo, buvo pateikta informacija apie pono daly veiksmus. Tačiau jeigu bus nepasitikima ir jeigu tas nepasitikėjimas didės, Tuomet e, būtų klausimas ponui Kessler, jeigu jisai nenori kalbėti su Europos parlamentu, tai kaip bus tada, nes Olafas vis dėlto yra kontroliuojamas demokratiškai Europos parlamento. Ir e, jo atsakymas mane šokiravo. Aš manau, kad e, Europos parlamento parlamentas yra viešos kontrolės kvintesencija. Ir šiame kontekste buvo neatsižvelgta galbūt į e, nekaltumo prezumciją. Tačiau demokratinės kontrolės aspektas čia be galo svarbus. Ką Jūs apie tai manote? Probably, Mr. Chairman, if you agree, I will... Pone pirmininkė, pirmiausia, jums leidus atsakysiu į klausimus. Juos iškėlė gerbiami Europos parlamento nariai. Pirmiausia, jeigu pažiūrėtume į statistiką, norėčiau pasakyti štai, kad aš pats nesu statistikos specialistas, esu ekonomistas iš profesijos. senesni statistiniai duomenys yra minimi Olafo ataskaitose už 12 metus. Ir tie statistiniai duomenys yra prieinami visiems, kas nori, juos galima analizuoti kaip nori, nėra jokių paslėptų skaičiavimų čia. Žvelgiant į atsakymų komisijos poveikį tyrimų rezultatams tų bylų, kurios dabar yra teisme, mes turime iš tikrųjų elgtis atsargiai, kadangi gali atsitikti taip, kad Olaf tyrimai bus laikomi neteisėtais todėl klausimus būtina sakyti laiku ir vietoje. Būtent dėl to teisės tarnybos institucijose dirba kartu ir vertina vykstančias bylas. Dar kartą noriu pakartoti, jog yra iš tikrųjų labai svarbu laikytis teisės viršenybės principo šiuo atveju. kai dėl pono Balčyčio pasisakymo norėčiau padėkoti jam už jo iškeltus pamastymus. Turiu pasakyti, kad mes nuolatos keičiamės nuomonėmis su Olafo generaliniu direktoriumi ir su priežiūros komitetu. Kaip jau sakiau, pabandysime surenkti bendrą posėdį tarp priežiūros komiteto ir OLAF. Ir aš manau, kad būtų ko gero gera mintis e, padaryti taip, kad tie susitikimai trišaliai taptų reguliarių dalykų. Manau, kad taip pat turime atkreipti dėmesį į tai, kad Olafo reforma, jeigu jinai bus patvirtinta, turėtų įnešti tam tikrų pakeitimų. Esame pasiūlę visokių turimų priemonių pagerinimų priežiūros. Komitetui tai taip pat galėjo viena iš nuostatų buvo susijusi su informacijos pasikeitimu politinėme lygmenyje. Tai taip pat buvo susijusi, susiję ir su OLAF prioritetais. Apie tai yra kalbama naujojame reglamente dėl OLAF. Būtent dėl to aš ir sakau, kad labai svarbu, kuo greičiau dėl šio klausimo rasti bendrą sutarimą. Ir dėl tarpininkavimo klausimo. Tai yra tie du klausimai, kurie daugmaž atitinka vienas kitą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, būtų klaidinga matyti santykius tik tarp e, priežiūros komiteto OLAF ir vadinamosios daly bylos. Turime neužmiršti ir to, kad Olaf atliko labai, firm, labai rimtą vidaus reformą. Tai buvo padaryta 2012 metais. Visos procedūros buvo peržiūrėtos. Organizacinė struktūra buvo pakeista. Tyrimų prioritariz... priori kompiuterizavimas ir panašus dalykai buvo detalizuoti, parlamentas apie tai žinojo, tai žinojo ir auditorumai ir galėjo tai vertinti savo ataskaitose. Buvo įteiktas naujas priežiūros komitetas, kuris pradėjo sėkmingai veikti nuo 12 metų pradžios. Na ir pasirodo, kad darbo metodai ir priežiūros komiteto vaidmens supratimas yra besiskiriantis nuo to, kaip tą vaidmenį suprato anksčiau veikęs priežiūros komitetas. Na, aišku, prireiks šiek tiek laiko, kol abi pusės viena kita teisingai supras. Matau, kad procesas vyksta ir esu pasirengęs palengvinti tą tarpusavio supratimą, ragindamas dirbti ir vieną ir kitą struktūrą kartu ir efektyviai. Thank you very much, uh, Mr. Commissioner. Ačiū, pana komisijos nary. Manau, kad jau suvokiame, e, koks svarbus šis klausimas visiems nariams ir mes iš komisijos laukiame ne tik atsakymų į atvirus klausimus, tačiau ir tam tikrų įsipareigojimų, kuriant veikiančią kovos su sukčiavimu tarnybą. Ačiū, kad atvykote šiandien, laukiame kito keitimosi nuomonėmis. Members, we continue immediately with the next points. Ponios ir ponai, mes iškart tęsime 17 e, ir 18 darbo atvarkės punktas specialiosios ataskaitos noriu pasveikinti auditorumų narį Davidą Bostoką. Pranešės Bartstas. Bartai, ar norėtumėte e, žodžio įžanginėms pastaboms? Jei taip, prašau. ES pagalba vystimuisi teikiant geramą į vandenį ir pagrindinės sanitarijos priemonės už Sakario šalyse. O gal pirmiausiai suteikti reikėtų žodį audito rūmų atstovui Davidui Bostokui. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tikrai nebus mano pastabos ilgos, nes pranešėjo e, išplatintas darbo dokumentas e, pateikia puikią audito rūmų specialiosios ataskaitos santrauką, o aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Pirmasis susijęs su penktajame pus, puslapyje esančio komisijos pasiūlymu, kad kokybės paramos grupės 2005 metais mm, kad jos įgyvendina daugumą audito metu tikrintų projektų, nesprendė svarbių uždavinių susijusių su rezultatų tvarumu. Uh, kokybės palaikymo grupės e, turėjo e, tvirtinti kokybę, tačiau šis sakinys nėra visiškai teisingas, nes e, teoriškai Galima įvertinti, ar projektai yra tvarūs. 44 mūsų ataskaitos punkte apie tai kalbame, tačiau vis dėlto problema yra ne teorija, o praktika ir kaip šios kokybės palaikymo grupės veikia praktikoje. Aš nemanau, kad mes žinome, kaip jos veikia ir nežinau, ar buvo išmintinga pranešėjų įtraukti aštuntą rekomendacijų punktą. E, šeštajame straipsnėje penktoji rekomendacija e, nepatenka į mūsų ataskaitos taikymo sritį. Čia kalbama, kad būtina nustatyti, kokią e, dalį vandens yra naudojama namų ūkių, visuomenės, viešųjų paslaugų tenkiančių institucijų ir taip toliau. Aš tiesiog pabrėžčiau, kad nepriklausomai nuo to, kas naudojasi sistemą, kažkas turi užmokėti už tai. Uh, Viskas, ką norėjau pasakyti, tikiuosi, kad nebuvo per ilgai. Ačiū, komentavote labai trumpai. Dabar komisijai gal suteikime žodį, nes pranešėjas susidomėjimu klaus, klausys ir komisijos komentaro. Ponas Čikarelį, ar taip? Ne? Paul Renier. Okay. Okay, thank you very much. Paul uh, Ačiū. Komisija nuodugniai išanalizavo pranešėjo pastabas ir rekomendacijas. Ji labai atidžiai atsižvelgs į rekomendacijas, į, į visus išvardintus veiksmus, kurių dar nebuvo imtasi. Mes teiksime informaciją susijusią su konkrečiais projektais apie aktualią situaciją ir priemonės, kurių buvo imtasi arba kurių reikia imtis. Komisija viduje nusprendė atlikti tyrimą prieš metus E, tikrindama minėtas procedūras, apie jas kalbama ir rekomendacijose, tyrimas yra e, padarytas ir rekomendacijos suformuluotos e, tiek remiantis esamais, esamomis priemonėmis vandens tiekimo projektų srityje. Pone pirmininkė, jums leidus komisija norėtų pabrėžti, švelninamasias aplinkybės, kurios yra pabrėžiamos mūsų atsakymuose į audito e, rūmų ataskaitą pateiktas pastabas. Panašu, kad darbo dokumente pranešėjas nepakankamai dėmesio skiria komisijos atsakymams. Noriu keletą žodžių tarti apie konkrečią situaciją. Noriu pateikti du pavyzdžius, kurie yra minimami E, pranešime, tai yra Nigeris, maža šalis, e, kurie buvo įgyvendintas projektas. Turėjome grįžti 14 metų atgal, nes visą tai prasidėjo 2001 metais. E, Nigerijoje vyko svarbus pokyčiai ir tuomet ta vystamoji pagalba buvo labai svarbi mes e, turėjome nutraukti pagalbą, vėliau ją tęsėm, tęsėme. Tai yra po krizinė situacija, kurioje mes kalbame apie perinamąjį laikotarpį ir specialias pagalbos priemonės. Kai projektai yra uh, pradedami ir kai nėra e, tinkamo administracinių gebėjimų arba nėra galimybės jų sukurti, tai užtrunka tam tikrą laikotarpį, kol įmanoma įgyvendinti projektą. Ir projektas iš ties buvo pradėtas 2003 metais. Pagal taisyklės projektas galėjo būti vykdomas tris metus po to, kai jau projektas buvo pasirašytas. Tačiau tuomet e, ta vykdomoji, vykdomojoje fazėje buvo susidurta su papildomomis problemomis. Ir manau, kad reikia atsižvelgti į visus šiuos dalykus. Ką mes dar darėme Nigerijoje? Nuo 2004 metų 176 milijonai eurų buvo skirta vandens ir sanitarijos sektorių e, reformai. E, ši didelė suma buvo panaudota, o dabar mes atsidūrė trečioje fazėje po dešimties metų. E, noriu tik pristatyti jums bendrą vaizdą, kaip ilgai kartais trunka, kol įvyksta pokyčiai, kol panašios sistemos yra išties reformuojamos. Kitas pavyzdys, labai trumpai, tai yra Ganos atvejis e, vietos vandens tiekimo ir sanitarijos įrenginių um, infrastruktūros dėgymas. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šis regionas buvo regionas, kuriame uh, buvo nustatyta Gini Worm arba Gvinėjos kirmino infekcija. Tai tikrai paprastai po epidemijų tokiuose srityse e, nebuvo nelinkstama daryti grežinius, tačiau tuo met tai buvo padaryta. Ir nenuostabu, kad tuo atveju ne visi grežiniai buvo įvykdyti taip, kaip reikėtų. Mes tai jau žinojome iš anksto. Tačiau tuo pačiu metu mes galėjome užtikrinti, kad tam tikra zona Ganoje nebuvo užteršta mano minėtos infekcijos, taigi ne visada dalykai yra tik dvipusiai, balti ar juodi. Ir gilinantis į tyrimą, rezultatus reikėtų vertinti labai lankščiai jei jūs įvertintumėte, kiek grėžinių buvo padaryta, kiek jų veikia, kiek dabar e, veiksmingai teikia vandenį, tai visą tai vertindami turėtume nepamiršti ir praeities e, aplinkybių. 17 metų dirbu šiose šalyse. Aš bendradarbiauju su vandens naudotojų asociacijomis ir kartais yra labai lengva pasakyti, tačiau išties užauginti tokią sistemą, kurioje būtų uh, sukurta tinkama sistema, decentralizavimas iš centrinės vyriausybės valdžių perdavimas vietos valdžiams, tie procesai užtrunka. Tai nepasiteisinimas, tiesiog uh, konteksto pristatymas. Taip pat noriu pasakyti, kad mes kalbame apie dalykus, dėl kurių sprendimai buvo priimti 2001-2007 metais. O dabar yra 2013. Ir aišku, komisija pasimokė iš praeities ir klaidų. Vienas elementas, kurį galima aiškiai pabrėžti, mes patobulinome pagalbos tiekimą decentralizavimo procedūrose. Um, Muitų mokesčių sistemoje mes rengėme mokymo, stiprinome gebėjimų dėgymą, tačiau visa tai nevyksta per naktį. Kalbant apie vidaus reikalus, mes taip pat sugebėjome pasistumėti į priekį, nes suvokiame, kad labai svarbu užtikrinti tinkamą kokybės kontrolę rizikos vertinimą. Taip pat stebėsienos sistemas, kurios veiktų. E, buvo daroma nuoroda į kokybės palaikymo grupės. Ir Tai nėra vienintelis dalykas, tačiau kokybės palaikymo grupių sistema yra sistema, kuri išties sugebėjo užtikrinti, jog dalis projektų buvo patobulinta. Kokybės palaikymo grupės yra e, panaudojamos projekto pradžioje ir tada pabaigoje du kart. Taip pat yra numatyta ir stebėsenos sistema, kuri buvo įdėkta, pradėjo gal kiek šlubuodama, tačiau dabar ji stipri. Gal nepakankamai stipri, tačiau ji egzistuoja. Ir štai kodėl mes dabar kartu su generaliniu DEFCO direktoratu svarstame galimybės daryti ir tolesnius E, patobulinimus taip vadinamojoje ROM programoje, pagal kurią yra siekiama ne e, vieno, e, ne vienos stebėsenos sistemos, tačiau ir kitų, pagal kurias būtų galima renkti rekomendacijas. Tai rezultatus orientuota priežiūros sistema. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių dalykų ir ypač susijusių su aštunta rekomendacija. Noriu pasakyti, kad mes teiksime e, reikalingą apžvalgą e, dėl visų trijų projektų, o devintojo rekomendacijoje jūs prašote ataskaitos. Mm, tiesa, čia išvelgėme kiek sunkumų, todėl kad mes žinome, kad sanitarijos srityje dar reikia papildomų priemonių, o kalbant apie vandens tiekimo sistemą, ji veikia, tai čia reikėtų specifiškai išskirti sanitarijos priemonių projektus arba sanitarijos e, sritį. Ačiū, ponia pirmininkė the rapporteur Bart Stars or any other member wants to take the... Norėčiau paklausti, ar kas nors iš kolegų norėtų kalbėti. Pone Stas, rodys jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, auditorumų atstovo komentarai labai naudingi buvo. Taip pat išklausiau komisijos sakymą bei pažadus dėl aštunto punkto, o dėl devintojo punkto, tai man atrodo, jog čia yra kitų metodų, e, kurios būtų galima taikyti sveikatos e, srityje. Ir manau, kad atitinkamai reikėtų performuluoti tekstą, labiau pabrėžiant e, kova už tinkamą sveikatos apsaugą. Aš taip pat buvau tose vietose, ponė Žinė, žinau, kad tikrai nelengva yra dirbti. Toliau Nigerijos šiaurė ten yra minima, tačiau aš pasirengęs peržiūrėti pirmojo punkto formuluotės, kad būtų tinkamiau atsižvelgta į susidariusią padėtį. Tai yra, kad būtų aiškiai parašyta ir kad e, būtų aiškiau tiems, kas paskui skaitys tą tekstą arba tie, kas paskui e, biudžeto vykdymo patvirtinimą turės, e, turės duoti. At būtų tiek, ponia pirmininkė. Ačiū. Manau, kad. Ar dar panas Bastokas pagėdėtų žodžio ar komisija? Jei ne, Tuomet e, siūlyčiau pereiti prie kitos specialiosios ataskaitos, e, ponė Bastok. Dėkui, ponė pirmininkė. Vėlgi, žanga bus labai trumpa, nes darbo dokumentas yra parengtas, šiturite, yra pasakyta, kad e, komisija sutinka su auditorumų rekomendacijomis ir išvadomis. Norėčiau tik tai du dalykus pakomentuoti kurie minimi rekomendacijų projekte. Septintasis punktas pirmiausia. Tai siekia nedaugiau negu auditų uh, rūmų įgaliojimai, kaip komisija tai reaguos. Dabar ketvirtasis punktas. Uh, mes uh, auditomus šiek tiek nustebome, nes čia raginama išlaikyti kelių gerą būklę, raginant pirmiausia vietos fermerius tuo pasirūpinti. Tai yra rutininė kelių priežiūra, įprastinė kelių priežiūra. Ir tokia periodinė kelių priežiūra e, turėtų būti atliekama, kaip jau sakiau, taip kaip siūloma dokumente. Ta 19 punkte pranešimų yra sakoma, kad tą darbą atlieka vietos kompanijos ir joms trūksta kompetencijos, žinių ir, ir įrangos tiems darbams atlikti. Ketvirtame punkte pranešėjas siūlo tai, kas mus stebina gerokai. Mes čia neteisėme ir nevertiname, bet tiesiog mes šiek tiek nustebom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pone pranešėjau. Ai taip, dar galime tik žodį Europos komisijos atstovams. Kas norėtų kalbėti? Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, galime pasakyti, kad džiaugiamės tuo, kad auditorumai parengė ataskaitą. Tai yra pozityvi ataskaita, jeigu pažvelgtume į Afrikos kontekstą, tai turime pasakyti, ten daugiausiai yra besivystančių valstybių ir ten galima atrasti įvairių dalykų. Šešios aplankytos šalis pademonstravo, kad ten situacija pagerėjo ir tai yra tikrai pasitenkinimo teikiantis veiksnys. Tie keliai kuriuos mes apžiūrėjome, bent jau 90 procentų jų tebelieka labai geros būklės, tai yra geras rezultatas. Buvo paminėti kauri specifiniai dalykai ir aš manau, kad klausimai čia kai kurie yra labai svarbus ir jie tebelieka neįspręsti. Kai dėl periodinės ir nuolatinės kelių priežiūros. Žinome, kad kai kelias būna pastatytas, nutiestas, Jis maždaug yra pasakytas 15 metų laikotarpiu, o tai reiškia, kad paskui reikės tą kelią pertvarkyti. Išlaikomas pagrindas ir jį reikia, kelią paskui reikia tik pertvarkyti. Pirmus kas bus daroma pirmus septynerius metus, tai bus tik grinai rutininė kelių priežiūra. Būtent valyti, prižiūrėti, atlikti smulkius tokius priežiūros darbus. Svarbu yra štai kas. Periodinė ir rutinė priežiūra yra du skirtingi dalykai. Tam taikoma skirtinga metodologija, tam reikia skirtingų įgūdžių. Europos komisija savo programuose pabandė kiek įmanoma vietos įmonės, vietos žmonės įtraukti į tą rutininę kelių priežiūrą. periodiniai priežiūrai be abejo reikalinga tam tikra įranga. Tai reikalingas žinių perdavimas. Daugelis šalių e, Afrikoje pasirinko kito, tokią formulę, kad tuos priežiūros darbus atlieka užsienio kompanijos. Audito rūmų ataskaitoje čia ne viskas aiškiai suformuluota. Mes kalbame apie kelius, kuriuos aplankėme. Jeigu įvertinsime tas infrastruktūras, kurios yra e, pastatytos prieš mažiau nei 8 metus, tai galime patvirtinti, kad 98 procentai to viso mūsų tikrinto mėginio yra labai geros būklės. Tie keliai yra prižiūrėti pakankamai efektyviai ir pakankamai. Tinklą finansuoja ne Europos komisija, bet tai yra kažkoks tam tikras tinklas, kuris apima didesnius ir mažesnius kelius. Tad būtent dėl to galėčiau pasakyti, kad mūsų atsakymas į pranešėjo rekomendaciją ir yra toks. Mes iš, suskirstėme, suklasifikavome tiesiog tuos darbus. Ir, aišku, rekomendavome pirmiausia pasitelkti vietos mažas ir vidutinės įmonės, kad jos galėtų teikti tam tikrus priež, kelių priežiūros darbus. Ir pamažu tai būtų galima sukurti pajėgumus e, tolesniai kelių priežiūrai šalyse, pasitelkiant vietos žmonės. Dabar septintoji rekomendacija. Ten kalbama apie ataskaitą dėl to, ką komisija veikia įgyvendinti atskiras politikas, tokias kaip saugos keliuose skatinimas ir aplinkos saugos dalykai. Kaip kalbėjo mano kolegos, kalbėdami apie vandens tiekimą, mes vykdome stebėseną ir E, dalyvavome projektų dėgyme nuo pat pradžių, nuo projektų suformulavimo iki jų gyvendinimo. Vykdome stebėseną ir pateikėme savo ataskaitą dėl kiekvieno projekto. Nuolatos yra atliekamas poveikio aplinkai projekto vertinimas. siūlomos ir tokios aplinkos priemonės, kurios padeda pagerinti projektus. Tai ne visada įtraukiami projektus. Mes stebime e, šiuos dalykus ir tie tyrimai dažniausiai atliekami yra delegacijos lygmenių. Taip pat parengiamas aplinkosaugos valdymo planas, kuris paprastai būna kontrakto pasirašytos įmonėmis dalis – ir tas nuostatas turi įgyvendinti arba nevyriausybinės organizacijos, arba pats kontrakto pasirašytos ir panašiai. Tad štai visos tos priemonės ir yra tam tikras rinkinukas, kuriuo remiasi darbo delegacijos ir kurios atlieka numatytus darbus. Jeigu pranešės mano, kad jam tai būtų naudinga, galime parengti tų priemonių sąrašą ir galime pateikti pavyzdžių, kokias instrukcijas duodame delegacijos personalui. Dėkoju. Merci beaucoup. Thank you very much. The rapporteur, Mr. Star. Heel kort opnieuw, eh, voorzitter. Ik, ik wist dat... Dėkuoju dar kartą, ponė pirmininkė. Aš žinojau, kad eh, ketvirtas ir septintas punktai e, bus komentuojami Ir e, aš manau, kad jie išeina tur, truputį už audito rūmų tyrimo ribų. Tačiau čia taip pat svarbu atsižvelgti į politinius aspektus. Aš atsižvelgiu taip pat į tai, ką sakė komisija dėl kelių infrastruktūros priežiūros. Aš taip pat buvau Afrikoje, tose valstybėse ir kartais iš tikrųjų labai skaudu būna konstatuoti, jog e, saliginai paprasti darbai yra atliekami užsieniečių rangovų. Tuo tarpu vietoje yra pakankamai darbo jėgos ir pakankamai žinių ir mokėjimo atlikti tokius darbus. Tačiau aš e, išgirdau, kas sakė komisija ir žinau, kad kai kuriais atvejais yra, yra sunku e, dirbti. Žinau, kad kai kuriais atvejais užsienio įmonės dirba. Aš e, ne kartą tai mačiau Demok Kongo Demokratinėje Respublikoje. Ten dirba, pavyzdžiui, daugelio atveju Kinijos įmonės. Auditorumas pateikė kai kurių patikslinimų, komisija taip pat reagavo atitinkamai. Aš puikiai suprantu jūsų pasiūlymą pateikti delegacijoms esančioms e, ten jūsų e, rekomendacijas ir vertinimą, aš instrukcijas. Galite man nusiųsti tam tikrą darbo dokumentą, kad būtų konkrečiau, kad aš galėčiau konkrečiau perduoti tas instrukcijas. Norėčiau taip pat padėkoti auditorumams už prieš tai pateiktą ataskaitą. Manau, kad e, tikrai buvo puikiai atliktas darbas, noriu tai pabrėžti ir dėkoju dar kartą. Labai ačiū. Ar yra norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Tuomet noriu padėkoti ponui Bostokui iš Europos audito rūmų ir komisijos atstovui taip pat. Ir dabar lieka paskutinė darbo, paskutinis darbo atvarkės punktas. Tai yra 13. Ponas Gerbrandi negalėjo dalyvauti dėl šeiminio priežasčių šiame posėdė, tačiau um, Ponas Kretinas yra čia, todėl suteiksiu žodį jums. Ja, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Euh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Litarumai išnagrinėjo tiesioginę paramą teikiamą karvėms žindenėms ir e, oškoms žindenėms 5-11 metais. Kaip jūs žinote, pagrindinis e, šių išmokų tikslas buvo išlaikyti gamybos lygį tose vietovėse, kur nėra alternatyvos tokiai e, ekstensyviai žemdirbystėj ir kur tai labai svarbu vietiniam žemės ūkiai. Šios išmokos buvo mokamos už užgalvyje. Jos taip pat buvo derinamos, e, siejamos, tiksliau buvo taikomas atskirimo principas, dėl kurio buvo priimtas 2003 metais e, sprendimas, siekiant įtvirtinti bendram e, išmokų schemą, tačiau išimtis buvo įmanomas, nepaisant to ir valstybės narės galėjo nesilaikyti atskirimo principo ir išlaikyti kai kurias tiesioginės išmokas. Tais atvejais, kuomet buvo e, iš dalies įgyvendinamas, e, e įgyvendinamas vieningos išmokos ir karviams ir oškoms. E, Įdomu yra tai, kad teisėkuros pasiūlymas komisijos dėl BŽUP 2013-2010 metams numato galimybę ir toliau teikti susijęs išmokas per naują finansinį laikotarpį, kuris prasidės tokio pobūdžio išmokos, apie kurias kalbama pranešime ir toliau galės būti mokamos po 13 metų Aš apibendrinčiau e, audito rūmų ataskaitą, paminėdamas tris pagrindinius aspektus. Visų pirma, buvo konstatuota, jog išmokos apima visų valstybių narių teritorijas, jos nėra, nėra koncentruotos tose regionuose, kur būtų tikslingiausia tai daryti, tai yra, kur yra ekstensyvi gyvulininkystė ir kur tai labai svarbu e, vietiniai ekonomikai ir e, aplinkai. Čia tų išmokų, tose vietose šių išmokų poveikis yra kaip ir sumažintas. Todėl e, rūmai pageidauja, kad tikslingiau būtų mokamos e, šios išmokos. Ir, kaip sakiau, tokios e, susijėtos. E, išmokos galės būti mokamas ir toliau 14-20 metais tačiau sąlygos turi būti patikslintos komisijos e, primtose deleguotose teisės aktuose ir komisija turi tai aiškiai paminėti. Toliau audito rūmai norės įtikinti, ar šios išmokos leido išlaikyti gamybos lygį ir ar buvo e, teigiamas ar neigiamas e, poveikis. E, socialiniam ir ekonom, socialiniai ir ekonomikai aplinkai. Mes e, konstatavome, kad e, mes konstatavome, kad kai kuriuose, kai kuriuose pažeidžiamuose regionuose, pavyzdžiui, Škotijoje ir Portugalijoje, e, išmokų atskirimas pasireiškia tuo, jog e, jauninkistės produkcija sumažėjo. Auditorumai norėtų, kad e, komisija kartu su valstybėmis narėmis apibrieštų žemės ūkio veiklą, kuri būtų tikslingiausia tam, kad būtų galima išlaikyti tinkamą gamybos lygį ir kad e, tuo galėtų pasinaudoti ypač pažeidžiami regionai aplinkosauginių ir ekonominių požiūrių. Komisija mano, kad tai yra valstybių narių kompetencija, tai taip yra iš tikrųjų, tačiau komisija galėtų patikslinti sąlygas, kurios bus taikomos teikiant e, šias išmokas, o tai gali būti padaryta deleguotose teisės aktuose. Tačiau šis pranešimas kaip tik pateiktas tinkamu metu, nes e, tie deleguoti aktai kol kas dar nėra priimti ir kaip tik dar galima tai padaryti. Trečias dalykas. Daugelį valstybė narių, kur mes lankėmės, buvo konstatuota, jog nėra tinkamos įgyvendinimo priežiūros, kad paskui būtų galima įsiaiškinti konkretų poveikį ir mes e, rekomendavome tokių priemonių, tokių priežiūros priemonių imtis įvairiose gyvoninkystės sektoriuose. Tad čia trys pagrindiniai aspektai. E, yra būtent tokie. Manau, kad dar grįšime prie jų, tačiau turint omenyje e, jūsų pranešėjo dabar as, asmeninę padėtį, nenorėčiau gilintis daugiau tos aspektus, norėčiau tik tai padėkoti ponui Gerbrandi ir, ir jo bendradarbiams už atliktą darbą ir už tai, kad buvo atsižvelgta į auditorumų e, komentarus. Ačiū, ponai. Ruota, ar turime salėje Europos komisijos atstovą? Ponas Jonitis, taip? Eh, Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai ir audito rūmams už atliktą darbą. Ir pat, ačiū už pateiktas rekomendacijas. Aš labai trumpai. Tiesiog iš karto norėčiau patikslinti. Yra skirtumas, kai kalbame apie susietą pagalbą ir pagalba karviams, e, oškoms ir avims žindeniams. Mes matėme iš įvairių analizių, kad pagalbos nebuvimas kai kuriuose regionuose yra labai probleminis ir čia iškyla dviejopa rizika. Yra tokių regionų, kur pagalbos nebuvimas turėtų poveikį aplinkosaugai. Ir būtina tą riziką įvertinti, tą ir daro įvairios aplinkosaugos kompetentingos institucijos. E, Kitose srityse rizika yra daugiau ekonominė, nes jeigu nėra pagalbos, tai tuomet gamintojams yra sunku užtikrinti rentabilę gamybą, pasiūlyti rentabilius produktus ir tuomet tektų keisti žemės paskirtį, kas irgi gali turėti įtakos aplinkai. Rekomendacijos dėl patikslinės pagalbos. Manau, kad iš tikrųjų tai turėtų būti viena iš svarbiausių krypčių, kalbant apie BŽUP reformą. Mes dėl, apie tai kalbame ir savo siūlyme. Tačiau mums taip pat reikia įvertinti tą faktą, kad valstybės narės tokiais atvejais E, dažniau žino kiekvieno savo specifiką. Pirmojo grafo yra labai gerai išaiškinti šie dalykai. Ir e, auditorumo ataskaitoje taip pat matome tą e, formuluotę. Matome, kad e, Prancūzijos ir Vokietijos situacija yra visai skirtinga, kalbant apie karvės žindenes. Tai yra tos karvės, kurios naudojamos jautienos produktai, o Prancūzijoje jų yra. E, jų yra 50 procentų tarp e, Prancūzijoje, tuo tarpu, kai Vokietijoje jų tokių yra 14 procentų. Visą tai reiškia, kad Visą tai rodo kokią skirtingą specifiką viso žemės ūkio srityje valstybėse narėse. Būtent valstybės narės tuomet pačios ir gali geriausiai nuspręsti, kaip elgtis. Be abejo, reikalingi tam tikri kriterijai, kurių komisija turi laikytis ir turi atlikti stebėseną. Su tuo mes sutinkame. Ponas Kretin kalbėjo apie intervencinę pagalbą. Norėtume taip pat pabrėžti, kad BŽP reformą aptariant mes dėrybose išsakėme kai kurias nuostatas dėl stebėsenos ir vertinimo. Stebėsena ir vertinimas turi būti tokie, kurie apie visą žemės ūkio, bendrą žemės ūkio politiką, atskiriusius elementus. E, viešoji intervencija yra leistina tada, kada nu, tai yra reikalinga rimtų at, rim, rimtais labai atvejais. Turime stebėti, kaip vystosi bendroji žemės ūkio politika, kaip ji taikoma ir ką reikia keisti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Thank you very much, Mr. Ačiū, ponė Denitis. 6.30 turiu pasitikti būsimos pirmininkaujančios Lietuvos atstovus, taigi penkias minutės dar turim, bet turime paskubėti. Pane Odi. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti auditorimo atstovui panui Karete už kokią tiką darbą. Jūs sakėt, mane pirmininkė ir mano kolega Mišel Dantin taip pat minėjo deleguotų teisės aktų aspektą, nes e, tai yra susijęs su teisėkuros nuostatų naudojimu siekiant e, mūsų tikslų tam tikrose vietovėse, tikslų gamybos e, srityje ir, ir kitose srityse. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į deleguotų teisės aktų uh, vis didesnį skaičių ir kadangi parlamentas e, kitoje, per kitą finansinį laikotarpį bus teisėkuros partneris ir kadangi mes esame biudžetinė institucija, mes turime turėti e, poveikį deleguotiems teisės aktams, nes e, antrai bus neįmanoma e, paskui su, suvaldyti tų deleguotų teisės aktų pasiekmių. Ja, gibt es äh, weitere Wortmeldungen? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, pana Katenbach? Trumpai, ar teisingai jūs supratau, kad trišalių dėrybų metu galėtume tikėtis, kad režimas e, išliks tas pats ir po 2013 metų? So, uh... Wer kann die Frage beantworten? Ar galite atsakyti klausimą? Pirmiausia, galbūt komisija, tada auditorumo atstovai. Nemanau, kad galima daryti bet kokius, turėti kažkokius lūkesčius ar mm, prognozuoti. Manau, kad mm, istoriškai ta susietoji parama buvo skiriama remiantis tam tikrais kriterijais, o dabar valstybės narės turės paaiškinti, kodėl jos e, susietąją paramą gauna pagal tam tikrus kriterijus ir tam tikrose sektoriuose tokios parama nebėra numatyta. Dabar vyksta dėrybos yra kalbama apie skaičių pasikeitimą, e, yra rengiami mm, sektorių sąrašai, tačiau kaip viskas pakryps, aš tikrai nenorėčiau būti tas, kuris bandys spėti. Ačiū. Panas Kretin. Euh, Labai greitai, e, trumpai atsakysiu. Naujoje BŽUP sektorių skaičius kurie galėtų gauti susietas išmokas, yra didesnis. Tokių sektorių yra daugiau negu anksčiau. Tačiau tuo pat metu, kuomet norėsim išlaikyti susietas, iš, išlaikyti susietas išmokas tame sektoriuje, reikės pateikti daugiau pagrindimo. Ir, ir reikės geriau ar argumentuoti. Tad yra pratesiamas tas e, išmokų susijimas, tačiau tai vyks griežtesnėms sąlygoms esant ir atskirais atvejais valstybės narės turės tinkamiau pagristi e, tokius prašymus. Fildank. Labai ačiū. Noriu padėkoti komisijos atstovams, audito rūmų nariui. Taip pat dėkoju ir sekretariatui, frakcijų darbuotojams, taip pat ir narių e, padėjėjams, vertėjams. Tikiuosi, kad niekieno nepamiršau ir dabar galiu baigti posėdį. Ačiū, iki kito karto.